Okay, colleagues, thank you. Sorry. We're a... Kolegos, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Čia mano klaida, mano kaltė. Kitas darbos vaikės punktas yra pirmininko pranešimai ir pranešėjų skirimas. Nuomonių referentų skirimas. Ilgai neužtruksime, nes tokių skirimų nėra. Uh, yra du aviacijos susitarimai. Jie tenka arba pirmininkui, arba, arba vicepirmininkui su Makau ir Šrilanka. Koordinatoriai priemė štai tokį sprendimą. Pirmininkas parengs tą pranešimą. Yra nuomonių, kurias aptarėme ir koordinatoriai priemė sprendimą nerenkti nuomonių. Pirmasis buvo dėl darbinio dokumento dėl vieningos rinkos sukūrimo, kitas buvo komunikatas dėl prekybos investicijų politikos e, patobulinimo, atsižvelgiant į tas valstybės, kurioms ji labiausiai reikalinga, taip pat supaprastinimo darbo atvarkė dėl daugiametės finansinės programos. Šį irgi nesimsime veiksmų, nes net biudžeto, komite, biudžeto komitetui tai skirta tema. ES e, padėtis pasaulinėje konkurencijoje. Vėlgi, koordinatorių e, siūlymas buvo nerenkti nuomonės šiuo klausimu dėl studijų. Koordinatoriai susitarė užsakyti penkias studijas. Vienoj, viena dėl automobilių kabotažo, kūro įtakos, socialinių sąlygų kelių transporto sektoriuje, stambėjai transeuropinių tinklų projektai ir žemės ūkio paveldas turizmo sektorija. Sto mūsų atitinkama tarnyba parengs e, studiją dėl biokūro įtakos. Pone Lichtenberger sako, kad Mes dabar vadiname juos agro kūrų, agro kūro rūšimis, ne biokūrų. Agro bio kūras, kaip be pavadintumėme. Taigi sto parengs pranešimą tuo klausimu ir kitą mes tada apie kitą dar pasvarstysime vėliau. Komitologijos biuletenis buvo išdalintas dėl klausimų. Koordinatoriai nusprendė surenkti bendrą klausimą su įtrė komitetu dėl SEF ir finansinių nuostatų balandžio 24 rytą. Taip pat ketiname surenkti klausimą gegužės 8, tai bus antradienis, ryte dėl transeuropinių tinklų gairių ir po pietų dėl oro, uosto, oro uostų paketo. Dar reiks išsiaiškinti, kokioje salėje tai vyks ir viskas organizuoti, tačiau tiesiog buvo išsakytas noras 8 gegužės dieną surenkti du klausimus ryte dėl transeuropinių tinklų, o po pietų dėl oro uostų paketo. Taip pat transeuropinių tinklų koordinatoriaus Brinkos laiškas buvo atsiustas, sureaguojant į peticiją, kurią atsiuntė toje zonoje, region, tame regione gyvenantis žmonės. Leisiu visiems pasisakyti, kai pateiksiu pats informaciją. Visi galės pasisakyti, kurie tik tai norės. Bet pirmiausia, papasakosiu, kas nu, buvo nuspręsta koordinatorių posėdėje. Koordinatoriai e, komentavo Brinkos laišką ir jos paragino atsiųsti savo komentarus man. Ir po to aš juos perduosiu, kad ponas Brinkos galėtų irgi sureaguoti. Tačiau trūko laiko, nes tai yra peticija ir jo laiškas turi būti nusiustas peticijų komiteto pirmininkiai, kad peticijų komitetas galėtų perduoti e, tą jo atsakymą peticijų autoriams. Taigi, jeigu tik tai Mes, mes perduosime savo pastabas ponui Brinkost. Koordinatoriai susitarė, kad ponė Tikau ir toliau bus mūsų komiteto narė atsakinga už lyčių integracijos klausimus. Dėl kitų klausimų čia gan ilgai diskutavome dėl tarpvalstybinio įdėgymo, vykdymo. Koordinatoriai paprašė, kad pirmininkas komisarui Kalas e, parašytų laiškų, paprašytų, kad komisija pasiaiškintų, koks yra šios direktyvos teisinis pagrindas. Taigi tą ir padarysime. Dėl judumo savaitės komitetas nusprendė Europos mobilumo judumo dieną pažymėti nuo 16 iki 20 rugsėjo bus pristatymas apie miestų mobilumą ir tas pristatymas vyks rugsėjo 18 dieną. Koordinatoriai vėlgi paprašė, kad pirmininkas parašytų pirmininkui Šulcui laišką, prašydamas parlamentui suvaidinti svarbesnį vaidmenį šiame renginyje Europos mobilumo savaitės renginiuose. Dėl to ponė Tikau ir ponas Kančianas, kurie yra mūsų atstovai, uh, Toje komisijoje jie turės pateikti pasiūlymus koordinatorių posėdžiui, kuris turės patvirtinti jį kovo mėnesį. Dėl ypatingai didelių sunkiasvorių sunkvežimių buvo paprašyta, kad Kalas pateikti daugiau informacijos apie viešą savo, pat, viešai patiktą informaciją apie tai, kad tokie sunkvežimiams sunkvežim nebus leidžiama kirsti sienas. Bet prieš tai turės informuoti parlamentą apie savo sprendimą. Parlamento teisininkai koordinatorių prašymų irgi turėtų pateikti savo nuomonę, ar jie pritarė tokiai teisiniai nuomonėj, kurią išsakė komisijos tarnyba. Manęs buvo paprašyta pasikalbėti su komisaru, aš tą ir padariau. Na ir iš principo šyrit mane informavo, kad jokio viešo paskelbimo nebus dėl tokių ypatingai ilgų sunkvežimių. Bent jau kol komisaras Kalas neinformuos transporto komiteto apie savo ketinimus. Taigi iš principo pagal procedūrą, dėl kurios kilo nerimo daugeliu komiteto narių, ponas Kalas atvyks į parlamentą, paaiškint savo sprendimą ir tada be jokios abejonės jau galėsime iš esmės karštai padiskutuoti. Komiteto nariai ir ponas Kalas galės padiskutuoti apie tokį galimą sprendimą. Tačiau svarbu dabar jums pabrėžti, kad iš pat pradžio aš irgi nerimavau ir koordinatoriai nerimavo, kad tai vyksta nesikonsultuojant su parlamentu apskritai, tačiau tam komisija pritarė, sureagavo į tokią mūsų pastabą ir dabar atvyks į parlamentą ir paaiškins konkrečiai, ką komisaras nori daryti su tais gigalaineriais, dar prieš pateikdamas kokiu tai viešų deklaracijų. Dėl transeuropinių tinklų ir Connecting Europe priemonės pirmininkas turėtų paprašyti komisijos daugiau informacijos apie tai, kokie vidaus uostai turėtų būti įtraukiami, vidaus vandenų uostai turėtų būti įtraukiami į esminius tinklus, pagrindinius tinklus. Panašu, kad nėra visiškai aišku, kokie vidaus vandenų uostai patenka į transeuropinių transporto tinklų sistemą ir pagrindinių tinklų sistemą, taigi mums čia irgi reiks detalesnės informacijos. Dabar dėl oro kokybės orlaiviuose. Ponas Krameris iškėlė tą klausimą žaliųjų vardu. Sprendimas buvo štai, koks ponas Krameris pasidomės, kokia yra situacija, pasi, pasikonsultuos su komisija ir pato informuos koordinatorius, kai gaus daugiau detalesnės informacijos iš komisijos ir iš kitų šaltinių. Ir tuomet jau koordinatoriai galės vėl pasvarstyti tą klausimą. Man atrodo, kad viską papasakojau. Dar vienas dalykas. Ponas Kok. Vėlgi pradės įkop. Toliau tęs darbą įkop. Tai tiek. Ponas Vandalen, Lichtenberger. Leichtfried, Kok, Kančian, visų, visi kalbėtojai. Labai prašyčiau trumpai išsakyti pastabas, ponas Vandalin pirmasis. Pone pirmininkė, trumpai džiaugiuosi komisaro Kalas poziciją dėl ilgesnių ir didesnių sunkvežimių. Šis žmogus visuomet yra pasirengęs įsiklausyti į parlamento nuomonę ir šį kartą tą padarė. Džiaugiuosi, kad mūsų signalas jį pasiekė. Aš paraginčiau e, kolegas e, tinkamai atsiliepti apie šios e, sunkvežimis. Jie yra ilgesni, jie yra sunkesni, o pasirinkti terminai yra neteisingi. Niderlanduose atlikti bandymai liudija, kad situacija e, yra tikrai gera, kai kalbama apie saugą, krovinių pervežimą. Todėl siūlau šios sunkvežimiais vadinti to, ko jie yra, tai yra prailgintais didesniais sunkvežimiais. Kolegos, nesivelkime į ilgesnės diskusijas dėl tų sunkvežimių, tiesiog palauksim, palauksime, ką pasakys komisaras. Pane Lichtenbergė. Ja, danke. Ačiū. Trumpas komentaras dėl Brinkhorsto TNT koordinatoriaus laiško kartu su kolegomis, kurie užsima šio klausimu, parengsime atsakymą koordinatoriui. Panašu, kad jis neturi pakankamai svarbios informacijos. Antroji pastaba dėl Connecting Europe, dėl vidaus uostų. Jeigu šiame kontekste turėtumėme ne tik uostų išvardymą, kaip yra jūrų uostų atvejais, nes kol kas yra išvardymai tik tai uostai, pagal tai neįmanoma nustatyti jokių prioritetų, gal būtų įmanoma vidaus jų uostus išdėlioti tą tvarką, pagal kurią būtų aiškus mūsų prioritetai. Tai atitiktų mūsų siekiai skirti didesnį dėmesį vidaus uostams, suderintų mūsų darbą. Mes juk rengėme šiuo klausimu nuomonę. Uostai yra svarbu, tačiau reikia ir čia turėti savų prioritetų. Dėja, tas pats galioja ne tik apie vidaus uostus kalbant, bet ir apie jūros uostus kalbant. Pane Lichtenberger, aš tiesiog pateikiu informaciją apie tai, kas buvo nuspręsta koordinatorių posėdėje ir tiesiog čia problemų kilo dėl vidaus vandenų uostų. Uh, Jeigu norite toliau pasidomėti tuo klausimu, gal galėsime tą padaryti kitą kartą. Nesakau nei, kad jūs teisiniai neteisi, bet tiesiog buvo konkrečiai paprašyta išsiaiškinti dėl vidaus vandenų uostų. Life Street. Ačiū. Norėčiau apie didžiuosius sunkvežimius pasisakyti tačiau nenoriu ginčyti su ponu Vandalenu, nors mano nuomonė kiek kitokia. Esmė yra tokia, kad yra teisės aktai reglamentuojantis didelių sunkvežimių naudojimą. Parlamentas ir taryba nusprendė būtent valstybės narės su komisijos leidimu gali savo viduje leisti tokius padidintus sunkvežimius naudoti. O ką dabar bandoma padaryti, tai yra akivaizdus bendrijų teisės pažeidimas. Gerai, kad komisaras e, ateis ir papasakos, kodėl jis e, pažeidžia teisę, tačiau manęs tas nedomina. Jeigu yra sutarties pažeidimas, jis turi būti panaikintas. O jeigu norime kažką keisti, reikia komisijai pateikti savo pasiūlymą ir vykdyti teisėkuros e, procedūrą. Tikrai negalima, kad komisaras, komisijos vicepirmininkas, žmogus, kuris turėtų ginti ir sergėti ES e teisę, ją pažeidinėja. Tačiau, kai jis pastebi, kad kyla nepasitenkimas dėl to, šiek tiek atsitraukia ir bando aiškintis. Esmė yra ta, Nesvarbu, ar turinys geras, ar blogas, ar geros intencijos, ar blogos, tačiau tol, kol yra galiojanti teisė, niekas neturi galimybės jos pažeidinėti, net ir komisija. Kaip e, komisarė Hedegard man dažnai sako, įstatymas yra įstatymas. Kągi, aš kalbėjausi su komisaru, aiškiai išsakiau mūsų poziciją. Na, nekalbama apie tai, ar, ar jie, tie laineriai yra geri ar negeri, visi turi skirtingų nuomonių. Aš gal labiau pritariu jums nei kitiems komiteto nariams. Ponas Vandalinas yra visiškai kitokios nuomonės, pavyzdžiui, ir, ir puiku. Čia problema yra ta, kad pažeistas parlamento suverenumas ir parlamento teisės. Todėl man komiteto pirmininkui buvo pravartu susisiekti su komisaru ir pasakyti, kad procesas mūsų netenkina. Ir tai, kad e, informacija nutekėjo, po to pateikta informacija lygtai EOU. Tačiau galiausiai komisaras suvokė, kad privalo pirmiausia informuoti parlamentą prieš uh, pateikdamas bet kokios informacijos apie politikos ar sprendimų keitimą. Jis tam pritarė ir pas mus atvyks. Ir dėl to, grįždamas prie to, ką jūs sakėte, ponė Laichtrid, labai svarbu gauti teisininkų išvadas apie tai. Kol kas turime tik komisijos teisininkų išvadas, kur teigiame, kad viskas yra tvarkoje pagal veikiančius teisės aktus. Valstybės narės gali leisti tokiems gigalaineriams kirsti sienas, įvykti jų teritorijas. Čia, aišku, yra subsidiarumo principas, tačiau jie pasitelkia veikiančius teisės aktus ir naujai juos interpretuoja. Ir tai, kaip daugelis jūs žinote, nėra tinkama. Nors aš mažiausiai, kas esu, tai teisininkas, tikrai nesu koks teisininkas, tačiau dėl to reikalinga teisininkų nuomonė. Taigi, uh, Svarbu, kad ir parlamento teisininkai tas išvadas parašytų. Ir dėl to, kad komisaras Kalas pas mus atvyks ir informuos mus apie savo sprendimą prieš pateikdamas viešus pareiškimus, tuomet mūsų teisininkai turės laiko irgi išanalizuoti situaciją. Aš visiškai pritariu ir suprantu jūsų pastabas, jos yra teisingos, mano kaip komiteto pirmininko vaidmuo, nepriklausomai nuo mano asmeninės nuomonės šio klausimu, yra išsaugoti parlamento suverenumą ir nurodyti, kai su mumis nėra konsultuojamasi dėl tokių radikalių politikos pakeitimų. Ir tai buvo labai aiškiai išsakyta komisarai. Prašau labai trumpai. Ar žinome, kuomet tai įvyks, ar bus tai eilinis mūsų komiteto posėdis, ar tai ta informacija bus pateikta koordinatoriams. Dabar yra pusė dešimt be dviejų minučių devynios aš su juo kalbėjausi telefonu, taigi kol kas tų detalių dar neišsiaiškinome. Aš įsivaizduoju, kad taip, nes bandyti surenkti kažką kitko būtų sudėtinga. Ir tai mums e, duoda laiko. Komisijai jo reikia ir mums jo reikia, kad galėtumėme pamastyti tinkamai apie tai. Ponas Kančian. E, Ačiū pirmininkė. Aš pritariu dėl sto pranešimo. Turime du prašymus parengti du pranešimus, dėja į juos neatsižvelgta. Tačiau man nerima kelia data 8 gegužės, galutinis terminas dabar vasaris. O terminas klausimų dėl TNT ir Connecting Europe priemoniai yra nustatytas. Yra dar daug laiko, galbūt dėl e, Europos sujungimo priemonės viskas ir gerai, tačiau dėl TNT galbūt negerai. Vakar apie tai kalbėjomės, kalbėjomės apie finansinės priemonės. Man atrodo, kad reikia labai aiškiai viską planuoti, gerai organizuoti ir man atrodo, kad reikia tai aptarti dar kartą. Reikia atskirti TNT e, e, tyrimą nuo Connecting Europe priemonės, nes tai yra skirtingi dalykai, nes kitaip viskas susipainiosime su 7-13 metų pagrindais ir viskas bus blogai. Kadangi Connecting Europe Facility yra kartu su įtrėta, tai vyks balandžio mėnesį. Negalėjome greičiau padaryti. Ir rytoj jau pirmą kovo. Su pirma e, bus Velykų dar laikotarpis. Ne tik e, vakarų krikščionių, bet e, graikų stačiatikių. Velykos taip pat nors aš e, ir tu, tą progą aš tapau ekspertu e, visų kalė, e, velykinių švenčių. Ir mums pavyko sustarti su ekspertais, kad jie atvyktų ir gegužės 8 ateis greitai. Pranešėjai man sakė, kad jie nemano, jo komitete bus balsuojama anksčiau negu rugsėjo spalio mėnesį, todėl laiko turime. Aš suprantu, kad visa tai yra svarbu, kad daug kas vyksta valstybės narėse ir daug koordinavimas su organizacijomis, bet gegužės 8 yra pirmoji įmanoma data, kada galima tai padaryti. Aš galvojau, ar, ar negalima padaryti tai anksčiau, ar galima sujungti viską su CEF. Deja, taip jau yra, nieko kitai padaryti neišeina. Tačiau uh, imsime dirbti, kaip galima greičiau. Aš supratau uh, jūsų argumentus, tačiau patikėkite, mes tengiamės kaip greičiau viską padaryti kartu su pranešėjais ponas Komutsakos. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai sutinku su kolegomis, kurie, kurie prašo tente tinklų e, klausimą spręsti greičiau. Mes apie tai kalbėjome su ponu Hertogu. Reikia surenkti viešuosius klausimus šią temą dėl teisinių priežasčių Mums to nepavyko surenkti iki šiol. Būtų gerai viską pagreitinti, tačiau to padaryti neišėjus. Dėl to, e, gegužės 8 data, 8 data yra ir tokia, kokia yra. Iš tiesų reikia e, atkreipti dėmesio į parlamento procedūras. Kas esate buvę pirmininkais, žinote, kad čia yra monolitas, kurį reikia įveikti ponas Kochas. Ačiū, Brainai. Na, nekartosiu, kas buvo pasakyta. Aš tiesiog norėčiau tavęs paprašyti neleisti, e, nesileisti suvedžiojimams, suvedžiojimam ir e, biokūrą pervadinti į agrokūrą. Čia yra antrosios kartos E, biokūras, apie kurį mes kalbame, ir jis jo charakteristika skiriasi ir jis turi teigiamą poveikį aplinkai. Mums reikia pranešimo dėl agrokūro ir biokūro apibrėžčių, dabar jau tai nesigilinsime. Pone Foster. Ačiū pirminkė, nekalbėsiu apie jokį kūrą, jeigu nieko prieš. Labai trumpai noriu pakalbėti apie pono Kramerio išsakytą klausimą apie lėktuvų oro kokybę. Žinome, kad yra stipri lobistinė grupė, kuri nori pritraukti įvairius žmonės. Aš nesu mokslininkai, negaliu pasakyti, ar yra problema ar ne, tačiau žinau, kad e, prieš keletą metų buvo kai kuriuose lėktuvuose kažkokio, kažko negero tarp jų sistemų galimybė su kuo jūs kontaktuosite komiteto vardu, iš kur jūs bandysite gauti informaciją. Aš nekontaktuosiu su niekuo. Koordinatoriai priemė sprendimą, kad ponas Krameris surinks duomenis ir tuomet juos pateiks mums, jeigu jis e, tų duomenų gaus. Šiuo metu koordinatoriai nusprendė nesimti jokių veiksmų komiteto vardu. Mes palauksime, kol ponas Krameris, Krameris surinks duomenis iš profsąjungų e, ar kur kitur ir po to pateiks juos e, koordinatoriams vėliau. Ir po to koordinatoriai priims sprendimą. Tikriausiai aš nesupratau, nes kai jūs sakėte apie sprendimus, jūs sakėte, mes viską ištirsime. Ponas Krameris ištirs šį klausimą, sako pirmininkas. Ar dar kas nors nori ką nors pasakyti dėl pirmininko pranešimų apie koordinatorių posėdį? Patvirtiname pranešimus. Ačiū. Toliau kitas klausimas mūsų darbo tvarkėje yra mano pranešimas apie minimalų jų rinkų rengimo direktyvą, jos dalinį keitimą. Noriu pateikti Jums savo pranešimo projektą. Komisijos pasiūlymas apskritai yra bandymas perkelti pakeitimus, dėl kurių jau sutarta valstybių narių, dėl STCW konvencijos pasaulinėje jūrų organizacijoje, kad Europos teisės aktai atitiktų šią e, Tarptautinės jūrų organizacijos konvenciją. Todėl erdvės e, keisti komisijos pasiūlymo turinį yra nedaug. Vis ankstesni, režimesni konvencijos pakeitimai jau perkelti į ES teisę per panašias direktyvas. Aš padariau Manilos pakeitimų pakeitimo procedūrą, pakeičiant patį teisėkuros tekstą, e, darant jį iškešniu ar priartinant prie e, pastarojo meto poveikių, poreik, po, pokyčių. Esminis pakeitimas yra reikalavimas, kad polisio laikotarpių reikalavimas išliktų ir mokymų atvejais. Dėl naujo reikalavimo naujoje direktyvoje visose valstybės narėse pateikti detalės apie e, individualius e, jūrininkų sertifikavimus komisijai kasmet, kad būtų aiškiau susidarytas vaizdas, kokia yra e, šios profesijos padėtis Europoje. Aš padariau šios pakeitimus. Sustip, kad sustiprintume asmen, asmeninių duomenų apsaugą, reikia anonimizuoti jūrininkų duomenis, Nežinau, ar toks žodis anonimizavimas egzistuoja, bet toks žodis naudojamas. Iš tiesų, jūrininkai turėtų išlikti anonimais. Reikia užtikrinti, kad duomenys būtų pateikti vien tik tai statistiniai analizai, užtikrinti, kad statistiniai duomenys surinkti tokios informacijos pagrindų būtų viešai prieinami Ir aš pritariu tam, kad būtų renkiami duomenys apie jūrininkus Europos lygmenių. Yra aiškus poreikis susidaryti aiškesnį vaizdą apie užimtumą šiame sektorėje. Ir pagal pakeistą komitologijos nuostatą pagal Lisabono sutartį, aš įterpiau naują formuluotę, kad būtų geriau atspindėtas 2011 m. tarp institucinis tarpusavio susitarimas dėl deleguotųjų aktų. Ir siekiant e, išsiaiškinti teisinius skirtumus tarp įvairių sertifikatų, aš pateikiau papildomą tekstą dėl esamų direktyvų ir komisijos pasiūlymo. Manilos pakeitimai įsigaliojo šių metų sausio pirmą dieną ir norint neuždelsti kuo ilgiau, suderinant ES teisę su Manilos pakeitimų reikalavimais ir nesukelti konfliktų tarp ES pareigų ir tarptautinių pareigų, e, valstybių narių pareigų. Aš atidžiai, e, artimai dirbau su Danijos, Danija, pirmininkaujančio šalimi, kad būtų rastas greitas susitarimas. Aš pateikiau kai kurios e, pakeitimus ir tikiuosi, kad jie bus priimtini komisijai. Be to, dirbau artimai su ponu Oli Kristensenu, kuris yra užimtumo komiteto nuomonės e, referentas dėl straipsnių, kurios e, numato, kur numatomas išimtis polisio valandoms nes atrodo, tai bandoma susilpninti Manilavos nuostatas, palyginti su esama ES teisė. Taigi su ponu Kristensenu mes bandome rasti formuluoti, kuriai pritartų užimtumo ir transporto komitetai bendradarbiavimo dvasioje, kad būtų greitai susitarta su pirmininkaujančia Danija šio dokumento ir užtikrinti, kad Manilos sustarimo perkelimas į Europos teisę įvyktų kaip galima greičiau. Tiek galiu e, jūs, e, jums painformuoti. Dabar ponas Komutsakos. Ačiū, ponia pirmininkė. Tai yra strateginis klausimas, kai kalbame apie jūrininkų mokymą ir e, tom, tokio mokymo blogėjimą ar prastėjimą. Turime tam pasipriešinti ir turime investuoti į šios profesijos darbo saugą, saugant jų darbo sąlygas. Aišku, e, aš sveikinu komisijos pasiūlymą e, su pakeitimais, kad būtų galima viską sudarinti su Manilos susitarimu. Žinoma, mes einame teisingą linkmę, norėčiau pritarti jūsų pasiūlymams. Ir manau, kad turime pabrėžti, kad duomenys teikiami komisijai turi būti naudojami vien tik tai statistiniais tikslais. Norėčiau pakalbėti dar dviem klausimais, kurie reikalauja mūsų dėmesio. Pirmasis - tai direktyvos, kurią aptarėme įsigaliojimas. Ir kokią tai reikšmę turim Manilos susitarimui kuris įsigaliojo nuo 12 metų sausio pirmos dienos. Teisėkutros procedūra užtruks bent pusę metų ir tai kelia problemų. Laivai su ES valstybių narių vėliavomis E, jiems bus taikomas tarptautinis sustarimas, bet ne bendrijos teisė. Taip pat yra trečiųjų šalių problemas, kuriamis priekiaujame. Tos šalis jau bus įgyvendinusios Manilos sustarimą. Taigi Nežinau, kaip rasti kelią iš šio labirinto, tačiau turime kaip galima greičiau tai padaryti ir e, įgyvendinti direktyvą iki galo. Nežinau, kaip išbristi iš šios situacijos, tačiau turime dirbti labai greitai. Na ir paskutinis dalykas, aš pripažįstu, kad negalima pridėti naujų duomenų, naujų dalykų į šią direktyvą, nes yra Manilos sustarimas. Tačiau vienas dalykas, kuri, kuris yra labai svarbus, tai yra jūrininkų mokymas ir būtinybė kovoti su piratavimu. Tie dalykai yra susiję, tai yra labai svarbu, nes tai yra tapę tikrą rykštę Galbūt kažką galima įterpti tekste apie tai. Aš galėčiau pateikti pasiūlymą, galbūt konstatuojamoje dalyje, apie tai, kad reikia mokyti jūrininkus, ypač kovojant su piratavimu. Ačiū pirmininką. O visą kitą pateiksiu kaip pakeitimus. Sėkmės. Ačiū, ponas Ugijas. Ugijas. Grazie, prezidente, kariko. Ačiū, pirmininkė. Kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą tekstą, kuris yra labai svarbus indėlis šioje srityje. Manau, kad turime nepamiršti, kad judėjimo laisvė čia yra labai ribota dėl to, kiek mes galime keisti tekstą, nes yra ankstesnių direktyvų, kur yra reglamentuojamas jūrininkų mokymas. Ir atsižvelgiant į tai, kad komisijos pasiūlymas yra irgi susijęs, jame irgi yra atsižvelgiama į jau primtus teisės aktus. Aš manau, kad pono Simpsono darbas patobulina formuluotės, jis yra iškesnis. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu sustiprinti duomenų, asmens duomenų rinkimo procedūras, ypatingai kur kalbama apie duomenų anonimizavimą. Turime pasirūpinti, jog būtų garantuojama, jog duomenys yra prieinami, tačiau yra laikomi konfidencialiais. Na ir jūrininkų domenų rinkimas yra labai naudingas dalykas, kai tai darom ES lygmenių ir tai tikrai prisidės gerinant e, jūrininkų darbą ir taip pat leis e, kovoti su nedarbu. Nedarbu, kuris pasi, pasireiškia ir šiame sektoriuje. Na ir taip tiesa, kad šiek tiek atsiliekame, kaip minėjo ponas Komutsakos, reikia šiek tiek paspartinti procesus. Manilos e, konferencijos konvencija dešimtaisiais metais buvo priimta, jis įgaliojo šių metų pirmąją dieną, taigi reikia pasivyti. Ačiū, ponia Foster. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už jūsų išsames pastabas apie parengtą pranešimą. Mes pritarėme iš principo tam, ką jūs bandote padaryti, nes akivaizdu, jog mums reikia tinkamo jūrininkų mokymo ir tinkamo licencijavimo ir panašių dalykų. Vienintelis dalykas, kuris man kelia nerimą apie tai ir jūs užsiminėte, būtent, kad, žinoma, kai kalbame apie duomenų perkelimą iš vienos valstybės narės duomenų bazę į, pavyzdžiui, EMSOS duomenų bazę, uh, nebūtinai sistemos bus suderintos ir reikia į tai atsižvelgti valstybėms narėms, kai jų yra paprašoma perduoti tokią informaciją. Taigi kalba eina apie terminų perkelimą. Ir terminas turi būti realus tam, kad valstybės narės galėtų realiai e, jo laikytis. Ir dar vienas svarbus iškeltas klausimas yra anonimiškumo klausimas tas terminas iš principo keistas, net nelabai žinau, ką jis reiškia. Tiesa, ką jūs sakėte ir jūsų pasiūlytas pakeitimas, man atrodo, puikiai atspindi situaciją. Nes tikrai, kažin, ar gali asmeniai žmonių duomenys būti visur viešinami. Taigi jūs sustiprinote šią teksto dalį ir aš tikiuosi, kad komisija ir visi kiti į tai atsižvelgs. Ačiū Jums. Dėkoju anonimizavimas net ne mano išrastas terminas, bet toks jau jis yra ponas Tūsas. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός Tartotinė jūro organizacija yra reguliavimo procedūrų šiame sektorija esminis elementas, kai kalba eina apie jūrininkų mokymus ir uh, gyvybių gelbėjimą jūrose, taip pat ir aplinkosaugą ir panašiai. Mes pritarėme pranešėjo pasiūlymams ir pakeitimams, kurie, dėl kurių jau buvo susitarta valstybių narių. Kalbant apie tarptautinėje jūrų organizacijoje. Na ir pakoreguota konvencija kiti pakeitimai, dėl jų irgi jau buvo susitarta. Tačiau aš norėčiau keletą pastabų išsakyti. Nėra labai aišku, kai kalba eina apie jūrininkų mokymus, kokie yra jų poreikiai. Taip yra ES valstybėse narėse, bet ypatingai trečiosiose šalyse aiškumo trūksta. Dar labiau. Ir pastaraisiais metais daug keitėsi laivose naudo, naudojamos technologijos ir buvo atrastos pažangesnės technologijos. Taip pat panašiai keitėsi ir įgulų mokymas, įgulų dirbančių tokiuose moderniuose laivuose. Dėl to kyla pavojus tarptautiniai laivybai, gelbsim gyvybės jūroje, jūrininkų gyvybės. Per kiek laiko turi būti iškraunamas laivas, tas terminas yra mažesnis ir egzistuoja galybė sąlygų, kurios yra taikomos. Pranešėjo pasiūlymai yra pozityvūs, kad galėtumėme bent jau kažkaip įtakoti situaciją ir pagerinti jūrininkų mokymų, mokymus. Tačiau vis tiek norėčiau pasakyti, kad tos priemonės, kurios yra siūlomos, nėra pakankamos. Kažin ar jos išspręs problemas, taigi mes tikrai teiksime pakeitimų. Ir tikiuosi, kad tie pakeitimai bus palankiai sutikti. Uh, ir įvertinti. Tam, kad įgulos laivuose, visos įgulos, ir aš kalbu čia ir apie įgulinius laivus, nes yra įgulos narių, kurie, su kuriais nėra elgiamasi taip pat ir kuriems nėra taikomos tokios pačios apsaugos priemonės. Jūrų teisės aktai 2006 metais buvo pakeisti tarptautinės jūro organizacijos. Na, o įvairios ES institucijos prarado laiko ir dabar sunku pasivyti tuos pokyčius ir inkorporuoti juos į mūsų teisės aktus. Taigi aš manau, kad mums reikia dirbti sparčiai šią kryptimį ir pasirūpinti, kad jūrininkų mokymas patobulėtų, kuo galima greičiau. Ačiū, pane Vlasto. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu kolegui Džordžiusui, kad reikia kovoti su piratavimu. Tačiau norėčiau, kaip ir tu, pasakyti, kad reikalinga gauti konkreč, konkrečios informacijos iš atitinkamų tarnybų ir kad į geros praktikos gydą būtų įtraukiama ta informacija. Toks gydas jau yra tartutinėje jūro organizacijoje ir kažina reiktų dabar e, renkti naują tokį vadovą, jis jau egzistuoja tartutinėje jūro organizacijoje. Ir dar, ponė pirminkė, nežinau, ar visiškai gerai supratau, tačiau evo, evakuacijos pratybos ir pratybos susiklošys ypatingoms aplinkybėms. Ar jūs pritarite tam, kad tai neturėtų būti įtraukiama į poliso laikotarpį? nes per polsio laikotarpį jūrininkai neturi atlikti pratybų. Jie ilsėtis turi, pavyzdžiui, miegodami. Polsis tai iš tiesų yra labai svarbu apskritai transporto sektoriuje. Ar kalbai tu apie kelių transportą, ar apie aviaciją. Ir aš manau, kad lygiai taip pat tai yra svarbu, kalbant ir apie jūrų transportą. For the commission, Mr. Karimitsos komisijos vardu ponas Karamicos. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už gerą pranešimą. Dėkuoju visiems parlamento nariams. Man atrodo, jūsų visi komentarai rodo, kad mes turime pagreitinti procesą, kad greičiau susitartume su taryba ir šis teisės aktas įsigaliotų iš tiesų. Tai yra tarptautinės teisės perkelimas, daugiau ar mažiau. Mes jums pritarėme, kad reikia e, apsaugoti asmeninius duomenys. Atsiprašau dėl to panaudoto termino, bet kartais e, sukūrėme formuluotės, kurios po to įsigalioja. Dėl poilsio laikotarpio, matau, reikėtų palaukti jūsų kolegų iš užimtumo komiteto nuomonės, tačiau mes pasirengę kartu su jumis ir sprininkaujančią valstybę ieškoti greito sprendimo, nes manau, kad visi sutrame, kad esame Europos teisės aktai e, galioja ir jų reikia laikytis. Taip pat buvo paminėta pono Komatsakos problema, tai yra piratavimo klausimas. Iš tiesų yra tam tikros tarptinės jūrų organizacijos rekomendacijos, bet jos e, nesiekia mokymų. Tai yra tiesiog geros praktikos e, dalykai, kaip reikėtų reaguoti, kaip reikėtų būti pasirengus ir. Tačiau problema, kaip reikėtų į tai žvelgti mokymų prasme, tai iš tikrųjų reikia galbūt šį klausimą kelti e, TJO ir bandyti ieškoti kažkokių formaluočių. Galbūt galima paminėti šį klausimą būtų, tačiau negalime teik, keisti paties teisinio teksto. Šią prasme tą turime suvokti. Dėl duomenų apsaugos klausimų, tai čia taryboje tokių a, nuomonių nėra, bet sprendimą rasime. Yra Taip pat ir institucinio pobūdžio klausimas dėl deleguotųjų aktų įgyvendinimo. Tai yra, čia turime ir teisinę pusę, ir praktinę pusę. Praeitėje e, įgyvendinome pakeitimus, kurie jau būdavo aptarti. Tai iš esmės neturėtų būti problema, kuri sulėtintų sprendimų prieimimo procesą. Tačiau mes e, esame už tai, kad būtų laikomas tarp institucinio sustarimo ir būtų rastas sprendimas. Mes esame pasirengę Jums padėti ir dėkojame jau už padalytų, padarytus teisinio teksto pakeitimus tarybai, kai kurie iš jų jau yra aptarti. Ir tikiuosi, kad iki vasaros e, dėl šio teksto susitarsime. Ačiū. Labai ačiū. Aš norėčiau sureaguoti į kai kuriuos komentarus. Labai teisingai buvo kalbėta apie jūrininkų mokymą, ką reikia daryti, ką reikia daryti daugiau. Aš neprieštarauju niekam, kas buvo pasakyta pono Tusaso ar pono Pastoro. Problema yra ta, kad aš dirbu su e, e, tai jau tuo tekstu ir nors aš labai norėčiau pakeisti tą tekstą, galbūt nustepsite, neturiu tokių galių. Taigi aš te galiu dirbti su teksto perkelimu, su visomis e, blogybėmis ir Vienintelis būdas, e, kur galiu, vienintelis kelias, kur galima kažką keisti, tai yra tai, kas e, liečia Europos Sąjungą. Tai yra duomenų apsauga, kometologijos procedūra, e, tokie dalykai. Taigi, jeigu, jeigu kalbėsime apie tokius klausimus, kaip sakė ponas Komitsakos, tai yra mokymai, turint galvoje piratavimą, aš tai neprieštarauju bet tai jo to tekste nėra tokių dalykų. Ar tai jo to turėtų kažką daryti daugiau galbūt ir pono Frankensteino pranešimas dėl EMSA galbūt būtų ta vieta, kur būtų galima paminėti e, jūrininkų mokymą piratavimo atžvilgių. O šis tekstas yra techninis pra, ne, ir, ir yra skirtas perkelti konvenciją į Europos teisę. Ponas Tusas kalbėjo apie tai, kad pateiks pakeitimų, kad būtų galima gerinti mokymą. Aš nežinau, ar jie bus galima tokius pakeitimus teikti, nes teisinė prasme mes perkeliame tiesiog e, e, tai jau to tekstą. Galbūt jūsų frakcija dar apie tai galėtų pagalvoti. Ne tai, kad aš prieštariaučiau tam, ką, ko jūs siekite. Tai tiesiog čia nėra tinkama vieta. Aišku, reikia spausti TOTO tai įgyvendinti geresnius mokymo standartus ir panašiai. Aš tai vis, tam visiškai neprieštaraučiau. Pratybos kaip mokymo dalis. Pratybos. Klasikinis pavyzdys, kam reikia pratybų. Tai Kosta Concordija atvejais, kur e, tų pratybų aiškiai nebuvo. Ir Pratybos turi būti normalaus mokymo ir sertifikavimo dalis. Taigi iš esmės tiek galiu pasakyti reaguodamas į jūsų pasisakymus. Iš esmės aš prašau jūsų suprasti, kad tai nėra pranešimas, kuris e, nustato jūreivių apmokymo standartus ES. Tai yra pranešimas apie TJO teisės akto perkelimą į ES teisę. Buvo kalbama apie tai, kad mes atsiliekame nuo grafiko ir taip toliau. Teisingai, bet taip yra e, dėl Europos parlamento, nes užimtumo komitetas pagal 50 taisyklę pareikalavo renkti bendrą pranešimą, mes tam priešinomės. Ir dėl to įvyko dėls, uždelsimas. Pirinkaujanti valstybė, taryba yra pasirengę e, e, eiti pirmin, tiesiog Europos parlamento kvaila taisyklė 50. E, viską už, užtempė, tai padarė ne komisija, ne taryba, o parlamentas. Aš sutinku, kad reikia viską daryti kaip galima greičiau ir perkelti kuo greičiau ES teisę šią konvenciją. Pakeitimų terminas yra kovo 22 diena vidurdienis, tačiau kartoju, tai yra techniniai pakeitimai, kurie galimi. Balsavimas yra balandžio mėnesį komitete, o e, birželio mėnesį plenarinėje sesijoje. Bandome šį pranešimą baigti pirmininkavimą Dainį. Ponas Klonsakos, klausimas dėl piratavimo susijusio, su piratavimu susijusio mokymo. Ar negalima įterpti kažkokios konstatuojamosios dalies, e, nekeičiant pačio teisinio teksto? Aš čia garsiai mastau, galbūt, bet problema yra ta, kad ponas Tusas taip pat e, pasakys, kad ir jo pakeitimus reikia į konstatuojamasias dalis įterpti ir aš nenorėčiau atverti Pandoros skryniaus. Sūlau jums, pona Komutsakos, e, geriau pateikti tuos pakeitimus į pono Flankensteino EMSO pranešimą, o ne į techninio perkelimo pranešimą. Aš nenorėčiau kišti vidaus graikų problemas. Panas Tusas, pana pirmininkė, nemanau, kad įtraukti e, tokias temas kaip piratavimas, išplečiant e, šį pranešimą. Tačiau norėčiau pakomentuoti štai kaip. Visos tarptautinės ir Europos organizacijos E, prosąjungos ETF ir kitos. Visos jos prieštarauja tam, kad jūrininkų mokymas būtų e, plečiamas, didinamas. Kągi, aš laikausi savo žodžio tuomet. Dėkoju. Kitas darbo atvarkės punktas yra bendra rinka, tai kas rūpi piliečiams ir verslui, tai yra mano nuomonės projektas. Norėčiau priminti kolegoms, kad IMKO komitetas savo iniciatyvą rengia pranešimą 20 pagrindinių su bendros rinkos veikimu susijusių dalykų, kurie kelia nerimą Europos piliečiams ir verslui. Automobilių registravimas ir keleivių teisės buvo nurodyta kaip du iš 20 keliamą neriančių dalykų imko pranešime. Taigi, mano nuomonė dėl automobilių registravimo. ES numatė bendrą suderintą sistemą dėl registravimo dokumentų, transporto priemonių registravimo dokumentų ir kalba eina apie automobilių registravimą įvairiose ES vietose. Jeigu automobilio savininkas turi ES tipo patvirtinimą tam, tam automobiliui, tuomet uh, turi atitinkamą draudimą ir kitus dokumentus, tuomet jis be jokių problemų gali perregistruoti savo automobilį kitoje valstybėje narėje. Tačiau gavome daug nusiskundimų iš piliečių, kurie dažnai susiduria su gan sudėtingais formalumais susijusiais ypatingai su perregistravimu automobilio kitoje valstybėje narėje. Techniškai taip neturėtų vykti, tačiau panašu, kad vyksta. Dėl to tobulinti sistemą reikia, ypatingai kai kalba eina apie atitinkamų teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse. Aš taip pat kreipiuosi į komisiją ir prašau ją parengti ES taisyklės dėl tinkamumo važiuoti keliais testo. Ypatingai, kuomet kalbame apie tarp valstybinius automobilių registravimus, dėl keleivių teisų. Ilgos diskusijos vyko dėl pono Tayloro pranešimo, dėl aviacijos ir čia keleivių teisų klausimas aktualus visoms transporto rūšims. Taigi aš bandysiu tiesiog atsižvelgti tai, ką daro kiti žmonės šioje srityje. Suderintas įgyvendinimas ir keleivių apsaugos dėgymas visoje ES yra labai svarbu keliaujantiems piliečiams, tai yra taip pat svarbu, bandant pasirūpinti, kad būtų numatytos vienodos sąlygos transporto operatoriams. Aš manau, kad teisės aktai turi būti paspartinti dėl mobilumo patentų ir komisija keleivių teisės turėtų užtikrinti ir daugia modalinių kelionių atveju. Čia norėčiau pabrėžti e, kelis dalykus. Aišku, klausimų yra ir daugiau. Dėl to oro keleivių teisės tinkamai yra aptartos pono Tayloro pranešime, o ponas Bak greitai parengs mūsų komitete pranešimą dėl keleivių teisių visose, visame transporto sektoriuje. Taigi tie du pranešimai yra, aišku, labai svarbus mums transporto komitete, o aš tiesiog šioje nuomonėje vidaus rinkos komitetui bandau pasirūpinti, kad nesikišiau į jų atliekamus darbus, kad būtų suderintas mūsų visų bendras požiūris ir išplauktų vienas požiūris šiame komitete. Taigi toks yra klausimas. Vidaus rinka nori, kad ir piliečiai, ir verslas, kad komitetas dėl verslo ir piliečių problemų parengtų tokį išsamų pranešimą ir nori, kad kiti komitetai įsitrauktų į tą darbą. tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, tai mano nuomonė iš principo nėra susijusi su tuo, koks yra transportas vidaus rinkoje ir ką jis reiškia. Ne, kalba eina apie dvi konkrečias rytis, nes tai yra tos rytis, kur vidaus rinkos komitetas išryškino, kad nori, kad mes savo nuomonę išsakytumėme dėl tų dviejų problemų. Taigi tokios mano įžanginės mintys. Uh, ponas Bak, Zavisa Foster norės pasakyti. Pirmiausia, ponas Bak. Apie pavardą. Ja, vielen Dank. Ačiū. Jūs kaip pirmininkas pasakėte du svarbiausius dalykus, būtent e, lengvų automobilių registracija ir keleivių teisės, kalbant apie automobilių registraciją, reikia pasiekti, kad peregistruojant administracinė ir papildoma finansinė našta būtų minimali. Taip pat e, reikia e, apmokestinimo klausimą automobilių tvarkyti suderintai. O kalbant apie techninę automobilių priežiūrą, reiktų vadovautis tam tikrais bendrais principais pavyzdžiui, bendromis apibrieštimis, galvoti apie centralizuotą europinę duomenų bazę, kuri leistų palyginti visos Europos duomenis. Taip pat reikia tobulinti patikrinimo metodologiją ir patikrinimo tikslus. Tokiu būdu mes užtikrintume geresnę saugą kelyje. Dabar apie keleivių teisės pastarosiomis metais pažengėme stipriai į priekį įvairiausiose transporto rūšise, keliavių teisės pagerintos tikrai stipriai, gal dar reiktų tobulinti situaciją orų keliaujančių keleivių. Tačiau, kaip teisingai pasakėte, pona pirmininkė, mums reikia bendro europinio pagrindo keleivių teisėms. Reikia teisės suderinti ne tik vertikaliai vienoje transporto rušyje, bet ir horizontaliai tarp skirtingų transporto rušių, kad būtų galima geriau žinoti situaciją, ją palyginti. Tokiu būdu pavyktų sumažinti e, konkurencijos iškraipimus tarp skirtingų transporto rušių. Taip pat reiktų daugiau dėmesio skirti riboto judumo asmenų teisėms. Keliaujant turizmo srityje, jie susiduria dažnokai su įvairiausiais barjerais bendrosios rinkos viduje. Taip pat manyčiau, kad reikia spręsti oro bendrovių bankroto klausimą pastaraisiais mėnesiais. Tai pakankamai dažnas reiškinys. Nuo tokių bankrotų nukenčia milijonai keleivių. Mums reiktų priminti 9 metų lapkričio savo rezoliuciją ir ten išdėstytus pasiūlymus. Tačiau iš principo manau, kad jūs du svarbiausius dalykus išdėstėte. Manyčiau, kad e, jūsų nuomonės pagrindų mes perinksime gerą nuomonę. Ačiū, ponė Savisar. Aš ko mulė jau labai ačiū, pirmininkė. Na, aš nieko naujo neturiu pridurti šalia to, ką jūs jau pasakėte, gal tik tai uh, Norėčiau šį beitą patikslinti ar kelis klausimus užduoti. Na ir pirmoji mano pastaba yra susijusi su techni, techninė apžiūra. Akivaizdu, kad reikalingos bendros taisyklės dėl visų automobilių techninės apžiūros. Tačiau, kiek žinau, tos techninės apžiūros vyksta gan sudėtingai. Pavyzdžiui, jeigu automobilis buvo perėjo tokią apžiūrą vienoje valstybėje, kitoje valstybėje nebūtinai tai galioja. Taigi nėra kaip ir aišku, automobilį buvo atlikta techninė apžiūra ar ne. Kita pastaba yra susijusi su tuo, kad aišku, mes norime mažinti biurokratiją. Norime, kad taisyklės būtų kuo galima paprastesnės. Tačiau neturime pamiršti, kad nepaisant visų sugriežtintų taisyklių dažnai nieko nenutuokiantys pirkėjai įsigyja pavogtus automobilius, kurie buvo pavogti kitoje valstybėje. Taigi mes turime stebėti, kaip yra laikomasi taisyklių pasieniuose kad neatsitiktų taip, kad laisvai judėtų pavokti automobiliai. Dabar dėl keliai, e, autobusų, autobusų keleivių teisų. Aišku, mes turime, nori, turime užtikrinti visų keleivių teisės. Taip pat ir autobusų keleivių teisės. Ir aš labai apgailestauju, kad parlamentas e, nepasiekė savo pirminio tikslo. Nedidelės valstybės vis tiek nepatenka į direktyvos taikymo sritį. Ir aš norėčiau priminti, kad kai kalbame apie autobusų keleivių teisės, kai kalbėjome apie tai, buvo išsakyta mintis, kad reiktų visų keleivių teisės, kalbant apie visas transporto rūšis, sutelkti viename dokumente. Dabar yra keturios skirtingos direktyvos. Mums reikia vieno dokumento apie keleivių teisės, vieno dokumento, kuris būtų tinkamai parengtas, tink, parengtas tinkamų pagrindų. Taigi tiek. Dėkoju. You, Ačiū, ponia Foster. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už pastabas apie naująjį pranešimą. Panašu, kad jūs daug pranešimų, ponia pirmininkė, rengėte. Na, žinoma dėl automobilių. Visiškai, šimtų procentų jums pritariu. Nus, nusiperkė automobilį Belgijoje, Prancūzijoje ar kur kitur. Tie automobiliai yra su gamintojo licencijomis ir panašiai, taigi nemanau, kad galėtų kilti problemų vykstant, vykstant į kitą vietą ir registruojant juos. Aš pastebėjau, atsižvelgiu jūsų, jūsų doku, pastabas dėl pavoktų automobilių. Tačiau šiandienė juk sienų nėra, tai kur kas lengviau vagims tuos automobilius ir stumdyti Europoje. Ir netgi labai prabangius automobilius. Tačiau, aišku, tai yra nusikalstama veikla. Tai yra kabo su nusikalstamumu jau. Tačiau visiškai primažinti biurokratiją, registruojant automobilius. Dėl keliavių teisių. Malcolmas yra geras mano kolega. Ir visiškai pritariu kad vidaus rinkos komitetas yra svarbus ir užimtas komitetas. Tačiau nesuprantu, kaip galiausiai nusėdo tas dokumentas pas mus. Mes ištisas valandas metus kalbame apie keliaivių teisės ir panašiai. Ir tiesiog reikia nuolatos kartoti tuos dalykus dar vienam komitetui. Taigi aš nesakau, kad ketinimas e, yra blogas, tačiau man atrodo, kad daug dubliuojama yra darbo. Mes nuolatos kalbame apie keliaivių teisės savo komitete ir tai, ką mes darome, yra labai svarbu ir, kažina, reikia nuolatos tai kartoti. Bet aš manau, kad čia šiek tiek yra nedidelė problemėlė dėl teisėkros pasiūlymo, dėl automobilių testavimo apžiūros. Kažina reikia tokios, tokio teisės akto. Man atrodė, kad tai vyks ir taip. Ką žinai, reikia dar naujo teisės akto, gal paaiškintumėte man. Ir dar, e, ponė pirmininkė, dėl keliaivių teisų šį bitą norėčiau pasakyti. Turime direktyvų, turime reglamentų apie keliaivių teisės. Kodėl viską reikia sudėti vieną reglamentą? Vienintelė priežastis, kodėl tą sakau, yra tai, kad švaistome laiką. Turime išsamius reglamentus tuo klausimu, egzistuoja skirtingos transporto rūšys tai ne ta pati transporto rūšis ir ta tema negali būti vienoda ir bendra, kai keliauji autobusu ar laivu. Taigi, kodėl čia reiktų akcentuoti tos dalykus? Žinau, kad vienas iš kolegų svarsto tą e, klausimą, tačiau tikrai ne, ne, nepersistenkime. Aš manau, kad taip transporto komitete mes labai gerai pasirūpiname keliaivių teisėmis. Ir taip turime netrumpą darbo tvarkę, ir kiti komitetai turės įsitraukti į šį darbą. Taigi sveikinu, ponė pirmininkė, puikiai atliktas darbas, kaip visada, ir linkiu sėkmingo rezultato. Ačiū. Galiu atsakyti, kad iš komisijos, pasakyti, kad iš komisijos atstovų neturime. Norėčiau tik komentuoti keletą dalykų, kurie buvo išsakyti. Kalba eina apie keliaivių teisės dėl to, kad IMKO mūsų paprašė, kad pakomentuotumėme tą klausimą. Negalime ignoruoti jų prašymo. Uh, Tačiau jūs teisingai sakėte dėl to, kad pono Baks yra pranešimas. Džordžas rengia pranešimą dėl daugiarūšinio transporto keliaivių teisų, daugiamodalinio transporto keliaivių teisų. teisų. Taigi daug apie tai kalbam ir galbūt geriau turėti vieną teisės aktą, o ne atskirus. Ir pradedame žengti pirmąjį žingsnį dabar su pono Baks pranešimu, kurio labai laukiame. Uh, Dėl to, ponė Foster, ką jūs sakėte dėl antrojo punkto, tai yra techninės apžiūros klausimas. Problema yra ta, kad yra 27 skirtingi tokių apžiūrų standartai. Ir pavyzdžiui, jeigu nori automobilį pervežti į kitą šalį ir jį peregistruoti, kai kurie teigia, kad A, tose valstybėse ten netaip rimtai atliekamos apžiūros ir panašiai. Ir dėl to, pavyzdžiui, neperegistruojamas automobilis. Taigi dėl to reikalinga būtų vienoda standartų sistema dėl automobilių techninės apžiūros. Tokiu būdu lengviau būtų peregistruoti automobilius kitoje šalyje. Tai čia toks tikslas yra. Kągi pakeitimo patikimo terminas yra kovo 8. Balsuosime komitete 24 balandžio. Imko komitete bus balsuojama birželio 19. -ąją. Taigi 8 kovo yra pakeitimų patikimo terminas. Ačiū labai, dabar laukime ponios Tikau. Okay, I'm told we may need to break. I'd rather see if we can get Mrs. Tikau a little... Na, pažiūrėsime, gal ponė Tikau atvyks anksčiau nei 11 valandą, pabandysime su ja susisiekti, nes jos pranešimas tikrai yra labai svarbus dėl tachografų. Bet gal dabar dešimties minučių per traukėlę tuomet skelbiu ir e, tada sulauksime ponios tikau. Tikau, taigi dešimties minučių per traukėlę. Okay, I'm just waiting now for Miss. Dar laukiame ponios Tikau. Kol jį paskelbės su komisija ir po to pradėsime svarstyti jos pranešimą apie tachografus. Kad Silvija dar turėtų minutę susikaupti dabar. Noriu papasakoti, koks yra grafikas. Iš pradžių pakeitimų terminas buvo kovo 6. Dabar terminas nukeltas iki 15 kovo. Norėjau informuoti Jūs apie tai. Terminas dabar yra kovo 15 dienos vidurdienis. Vis dar tikimės balsuoti komitete balandžio mėnesį. dėl to, kad bet terminas pakeitimams pratestas iki kovo 15 dienos. Taigi, skaitmeniniai tachografai. Pone Tikau, ačiū pone pirmininkė. Mėly kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti sekretoriatui, ypač Elvyrai, už bendradarbiavimą už bendrą darbą. Taip pat noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, su kuriais pavyko puikiai bendradarbiauti ir esu įstikinusi, kad taip bus ir toliau. Čia yra puikus dokumentas, techninis, bet labai įdomus dokumentas, kuris turi svarbios reikšmės dėl atitikimo socialiniams teisės aktams kelių transporto srityje. Nekalbėsiu apie visą tachografų įvedimo istoriją. Tiesiog noriu pasakyti, kad nuo 1985 metų analogin, buvo e, įvesti analoginiai tachografai ir jie vis dar naudojami kai kuriuose automobiliuose registruotuose iki 2006 metų kovo e, gegužės pirmosios dienos. Po tos datos registruotos e, automobiliuose atsirado skaitminiai tachografai. Tačiau yra problemų su šio, šiais prietaisais. Pirmoji problema yra, kad dažnai pažeidžiamos socialinės taisyklės. Yra problema dėl maksimalaus vairavimo laiko ir minimalaus polisio laiko laikymosi. Ir dėl to vairuotojai gali pavarkti, o tai yra pavojinga eismo saugumui. Taip pat yra problemų su bendrovėmis, kurios nesilaiko socialinių teisės aktų ir taip įgauna konkurencinį pranašumą dėl mažesnių kainų, nes išlaidos darbo jėgai sudaro iki 30 nuo 30 iki 50 procentų e, veiklos išlaidų. Antra problema - tachografai nėra pakankamai veiksmingi. Tachografai pirmiausia buvo sukurti kaip registruojantis prietaisai, o ne tam, kad galėtų stebėti, kaip laikomasi socialinių teisės aktų. Todėl mes džiaugiamės komisijos pasiūlymų, nes čia patikslinamas ankstesnis tekstas ir pagerinamas skaitmeninių tachografų veikimas. Šios peržiūros tekstas ir siekia, juo siekiama sumažinti galimybės pažeisti teisės aktus, socialinės taisyklės ir sumažinti administracinę naštą. Taigi štai kokios priemonės įvedamos. Priemonės, kurios išplėstų skaitmeninių tachografų funkcijas, dėl to galėtų būti sukurti nauji, tai yra išmanieji tachografai, kurie galėtų panaudoti nuotolinę komunikaciją kontroliai. Automatiškai registruoti buvimo vietą per pasaulinę navigacijos sistemą ar kitas protingo transporto sistemas. Antra, vairuoto kortelės funkcionų susijimas su vairuotojų e, pažymėjimais, bet to siūlomas priemonės sustiprinti teisinį pagrindą, teisinę sistemą, kad būtų galima renkti seminarus ir užkirsti kelią e, interesų konfliktus, harmonizuoti sankcijas ir įvesti pareigas e, valstybėms narėms, apmokyti kontroliavimo pareigūnus ir taikyti išimtis kai kuriems automobiliams nuo pareigos naudoti tachografus. Norėčiau pasakyti, kad mes e, numatėme nemažai pakeitimų. Pirmiausia, matome, kad, manome, kad nepakanka, jog transporto įmonės investuotų į naują skaitmeninių tachografų kartą todėl patikėme pasiūlymų, kad valstybės narės būtų įpareigotos įsigyti kontroliuojančius prietaisus, kad galėtų per atstumą kontroliuoti e, tachografus. Šių naujų tachografų e, tikslas yra sumažinti patikrinimus keliuose, nes e, atsirastų galimybė kontroliuoti e, nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, e, sunkvežimio tachografas persiųstų perspėjimus dėl elgesio su tachografu ir tuomet toks e, sunkvežimis gali būti sustabdytas kelyje, kad būtų patvirtintas fiziškai. O be pažeidimų važiuojantis e, sunkvežimiai neturėtų gaišti laiko patikrinimui kelyje. Todėl labai svarbu, kad kontroliuojančios institucijos įsigytų būtinus kontrolės prietaisus. Tačiau svarbu yra taip pat, kad e, pareigūnai būtų tinkamai apmokyti ir sertifikuoti, nes dažnai būna atveju, keliuose. Apie tai kalbėjome su Dispol, jie pateikė savo tyrimų medžiagą šešėliams pranešėjams ir pademonstravo, kad kai kuriuose valstybės narėse kontrolė vykdoma skirtingai. Ir yra tam tikrų socialinių teisės aktų pažeidimų. Taip pat numatėme naujas nuostatas sustiprinančias duomenų apsaugų duomenų apsaugos reguliavimą. Manome, kad tai yra būtina ir atsižvelgiame į kai kurios, kurias pastabas, kurias pateikė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Taip pat mums mes nustatome, kad yra įvairių pažeidimų, teisės aktų pažeidimų, kai dirbama su tachografais. Mes manome, kad vairuotojams, transporto įmonėms ir kontrolės pareigūnams lengviau būtų dirbti, jeigu būtų vienas bendras dokumentas. <clears throat> Todėl mes pasiūlėme, pasiūlėme pakeitimą, kuriame siūlomos bendras pažeidimų manipuliuojant tachografais sąrašas. Žinoma, kiekviena valstybė narė yra atsakinga už savo sankcijų numatymą, tačiau mums svarbu, kad įvairūs rimti pažeidimai būtų įtraukti į teisės aktus visose valstybės narėse. Taip pat pasiūlėme naujas nuostatas. stiprinančias reikalavimus renkti apmokymus. Atrodo, kad pagal dabartinius, e, dabartinės nuostatas galima manipuliuoti tachografais dabartinės seminaruose. Todėl reikia, atsiprašau, E, dirbtuvėse galima manipuliuoti tachografais, todėl reikalavimai turėtų būti sugriežtintai. Taip pat siūlome pakeitimų dėl deleguotojų aktų, kaip siūlo komisija. Žinome, kad taryba paprašė e, panaudoti gyvendinimo aktus, tačiau parlamentas tuomet žodžio neturėtų. O kai kalbame apie deleguotusius aktus, mes bandome priboti komisijos įgaliojimus ir tai patikslinti, kad e, parlamentas E, turėtų svaresnį žodį ir galėtų vetuoti kai kurios pakeitimus. Kai dėl vairuotojų pažymėjimų ir vairuo, vairuotojų kortelių integravimo, komisija siūlo pakeisti vairuotojų pažymėjimų direktyvą. Taigi mes manome, kad tai yra e, dokumentų paketas. Ketvirtus reglamente yra yra straipsnis, kuris kalba apie abiejų dokumentų sujungimą. Ir tai tam tai atitinka ir e, pasiūlymas pakeisti direktyvą dėl vairuotojų pažymėjimų. Aš asmeniškai manau, kad techninė prasme dviejų dokumentų integravimas yra įmanomas. Žinau, kad valstybės narėse egzistuoja dvi institucijos. Viena vertus vidaus reikalų ministerija, kuri išduoda vairavimo pažymėjimus, kita vertus yra transporto ministerija, kuri yra atsakinga už vairuotojų kortelių tvarkymą. Žinoma, abi institucijos ne visada nori dirba kartu ar atsisako dalies savo pareigų kitos institucijos labui. Kita vertus noriu Jūs patikinti, kad tai nebūtinai yra. Abi institucijos gali dirbti kartu panaudodamas integruotas informacinės sistemas. Kai kalbame apie vairuotojo kortelės integravimą su vairavimo pažymėjimu, tai čia turime kalbėti jau apie išmanėje kortelės, kortelę su lustu, kaip yra ir su tachografo kortelėmis. Tačiau nesu įstikinusi, kad e, dabartinis komisijos pasiūlymas su dabartinėmis formuluotomis yra tinkamiausia priemonė. Aš taip sakau pasiremdama savo analizę, kuri rodo, kad vairuotojų pažymėjimai Tai yra, vairuotojo kortelė turi daugiau apsaugos požymių negu vairavimo pažymėjimas. Ir juos abu sujungiant reikia na, siekti, kad galtinis dokumentas, galtinis dokumentas būtų kaip galima saugesnis. Ir svarbu sujungti ne tik abu dokumentus, bet ir sujungti juos su kitais dokumentais, kurie patvirtina profesionalų vairuotojų apmokymą. Iš principo aš esu už tokį integravimą, tačiau tam reikia detalesnio poveikio vertinimo, kuris atsižvelgtų ir integravimo išlaidas valstybėse narėse. Čia aš kalbu apie valstybių narių naudojimų dviejų sistemų integravimą. Techninė prasme, kaip sakiau, tai yra įmanoma padaryti, tačiau labai svarbu pasirinkti tinkamą priemonę, atlikti e, tinkamumo studiją, kad būtų galima sumažinti valstybių, noro, valstybių nenorą imtis tokios integracijos. Ir šią prasme mes pasiūlysime kai kurios pakeitimus, reglamento straipsniui dėl integracijos. Ir paprašysime atlikti poveikio vertinimą bei paprašysime komisiją pateikti atitinkamą teisinį kuros pasiūlymą. Aiškiai nusakant, kaip reikėtų integruoti abu dokumentus. Na ir čia norėčiau sustoti ir norėčiau išklausyti dabar kolegų nuomonių. Kaip sakiau, pranašimas yra labai įdomus, kuris e, ir jis e, gali padaryti nemažą įtaką Europos kelių transportui, todėl mes norėtume parengti gerą pranešimą, parengti gerą reglamentą, kurį būtų lengva įgyvendinti transporto įmonėms, vairuotojams ir kontroliuojančioms įstaigoms. Aš esu įsitikinusi, kad kartu su komisija ir taryba mums pavyks parengti tekstą, kuris būtų naudingas šioje srityje. Ačiū, ponė Tikau, už jūsų pastabas ir pranešimą. EPP vardu ponas Higginsas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Tiką už atliktą darbą. Mes aptarinėjome pranešimą. Jis su šešėliniais pranešėjais daug dirbo ir tikrai išvelgė į daugelį mūsų minčių. Kaip ji pati sakė, tai yra labai techninis klausimas. Dėl to labai svarbu, kad viskas būtų padaryta teisingai. Kalbant apie 19 punkto ketvirtąją pastraipą, kur teigiama, kad valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią interesų konfliktams. Uh, tarp dirbtuvių ir transporto operatorių. Jeigu operatorius įmonė turi ir savo dirbtuvės, tuomet, tuomet yra numatomos atitinkamos sąlygos. Aš manau, kad turi būti uh, leidžiama toms įmonėms atlikti ir patikrinimus, ir valdyti savo parką. Aišku, jos turi būti kontroliuojamos, patikrinamos, tačiau vis tiek joms turi būti leidžiama turėti ir parką, ir e, eksploatuoti tą įrangą pačioms. Dėl 57 pakeitimo aš manau, kad čia reikia akcentuoti kažkur pranešime, kad tachografas yra tik vienas iš būdų kovo, e, užtikrinant teismo saugumą ir aš manau, kad reikia sukurti ES mastų duomenų bazę apie tokias pervežimo įmonės. Tai Junktinėje karalystėje yra labai efektyviai daroma, reiktų pasitelkti jų modelį. Junktinėje karalystėje sistema yra labai gerai parengta, tai susijęs su transporto policijos padaliniais ir policija gali nustatyti sunkvežimį ir patikrinti tikrini, ankstesnių tikrinimų rezultatus. Nesvarbu, kaip tai vyktų, vis tiek bus nesažiningų žmonių, kurie bandys kažkaip e, sukčiauti ir išvengti įvairios įrangos. Sutinku su ponė Tikau ir jos siūlymu integruoti vairuotojo pažymėjimus su tachografo kortelė. Aš manau, kad tai yra prasminga, kad uh, juk tai yra tos pačios veiklos dalis, ta pati dalis. 37 pakeitime jie, jie atsižvelgia 37 pakeitimą iš prieduose ir įtraukia į patį pranešimą, aš manau, kad jis yra naudingas, kadangi mums reikia pasirūpinti, kad aiškiai būtų pasakyta, kokia yra apibrieštis, kas konkrečiai yra tachografas. 35 pakeitimas. Visiškai pritariu pranešėjai, aš manau, kad komisijos pasiūlymas dėl 48 mėnesių, ponia Tikau siūlo 2 metus. Kalba juk eina apie eismo saugumą, aš pritariu ponios Tikau pasiūlymui. Dabar vėl pritariu ponios Tikau siūlymams dėl pareigūnų apmokymų, yra visiškai teisi, nėra prasminga teikti įrangą policininkams ir įmonėms, jeigu policininkai negali nustatyti sukčiavimo, ir aišku, tai yra sudėtingas klausimas. Uh, techninis klausimas, techninės rytis ir nepakanka. Ne, mes negalime aiškiai nenurodyti, koks turi būti policijos mokymas numatytas, turi būti aiškiai apie tai kalbama. 81 pakeitimas dažnesnis ir didesnis dirbtuvių patikrinimai turi būti kas penkerius metus bent jau atliekami tokie. E, Tirtuvių patikrinimai. Ačiū, ponia Maisner, liberalų vardu. Ačiū. Kalbėsiu angliškai, nes tai tarsi angliškai kalbančių šešėlinių e, e, pranešėjų susitikimas e, pirmininkas. Pirminčiau, ponė Matner, kad ponas Higginsas iš, yra airis. Taip, iš, iš ties. Atsiprašau, <laughs> kad gal kiek netaktiškai pasakiau, bet vis tiek jūsų gimtoji kalba yra anglų. Taigi norėčiau pasveik, e, prisijungti prie pono Higginso iš Airijos ir padėkoti poniai Tika už puikiai atliktą darbą. Ji keletą kartų susitiko su mumis šešėliniais pranešėjais. Mes išsakėme savo susirūpinimą apie pranešimą, jį pasidalino savo mintimis. Mes e, puikiai padirbėjome, dėl to labai džiaugiuosi, džiaugiuosi dar ir kitų dalykų, pavyzdžiui, dėl pakeitimų, dėl duomenų apsaugos. Na, tai atsako į kai kurį susirūpinimą dėl komisijos pasiūlymo, na pavyzdžiui, dėl duomenų apdorojimo, ką reiks daryti su vairuotojo asmeniniais duomenimis, kaip reiks juos saugoti, tas labai svarbu, tačiau kai kas yra pakankamai neapibriešta, gal reiktų pateikti pakeitimą, būtent tinkamos saugos priemonės. Ką tai reiškia? Gal reiktų kiek patikslinti, kad žinotumėme, ką turime omenyje būtent, kad GNSS tarny, e, paslaugos turi būti nemokamos, tai yra gerai, tačiau papildomų sąnaudų dėl antenos, gaviklio, siuntėjai, siuntimo įrangos, kaip su jomis, o ką reikia daryti su turimais tachografais. Kas man visiškai nepatinka, būtent išimties taikymas, kuris turėtų būti pratestas, manyčiau, jūsų antrasis pakeitimas priešingai yra visiškai komisijos pasiūlymui jūs apie išimti nekalbate. Komisija būkštauja dėl galimo poveikio verslui, kaip pavyzdžiui logistikos bendruomenėms, prekybos įmonėms. Aš jau žinau, kad nuo 8 metų komisija buvo beveik pasiruošusi, diskutavo su valstybėmis narėmis dėl 150 km ribos Manau, kad tai ypač svarbu kai kuriems e, žmonėms, kurie dirba šiame sektoriu, tačiau nėra e, profesionalus vairuotojai. Jūs siūlote sumažinti terminą nuo įsigaliojimo iki e, prietaisų veiklos pradžios iki 24 mėnesių. Labai ambicinga, nežinau ar tai įmanoma, išbandyti naują technologiją bei apmokymai e, neišvengiamai užtruks. Tachografų duomenų patikros dažnumas, e, daviklių jautrumas turėtų būti tikrinamas bent kartą per dviejus metus, jūs tą ir siūlote. Be abejo, reikia užtikrinti, kad technologija būtų naudojama tinkama ir kad ji būtų reikalingai atnaujinama. Jūs siūlote ES e galiojančius sertifikatus dėl patikrinim, patikrinimus atliekančių pareigūnų, būtent, kad pareigūnai galėtų visoje Europoje atlikti tokius patikrinimus, tai tikrai gerai, nes juk mes naudosimės bendra programinė įranga. Jūs nustatote privalomą sudėtingų, sunkių pažeidimų kat, katalogizavimą, kaip, kaip priemonė su jais kovoti. Manau, tai sumažina valstybių narių lankstumą atlikti savo situacijos vertinimą. Na, iš principo atsirado papildomi reikalavimai dėl techografų įdėgymo, veikimo, priežiūros, dėl to, kokie duomenės turėtų būti rašyti, dalykai susijęs su asmens duomenų apsauga, su, apskritai su duomenėmis. Tai kaip jau sakiau pradžioje, pranešimas tikrai geras, aš gal norėčiau kai ką čia pataisyti, tą darysiu pakeitimais, bet iš principo tai yra gerai. Pone Lichtenberger, prašom. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai Iš principo jis e, pranešimas atitinka mano intenciją. Mes e, turime suvokti, kad egzistuoja darbo trūk, saugos trūkumų, tolimo susiekimo vairuotojo veikloje, tai liūdna tiesa. Na, kokios yra problemos? Viena iš didesniųjų būtų metų nuskaitimo laikai ir nuskaitimo galimybės, kurias turi priežiūros institucijos. Reikia pakeisti duomenų nuskaitimo laiką, tas duomenų nuskaitimas kartais trunka tiek ilgai, kad tai tampa problema. Manytumėme, kad čia reiktų kažką konkretesnio numatyti. Taip pat manau, kad pagalbos telefono linijos įdėgymas vairuotams būtų naudingas, tai tikrai geras ir įdomus dalykas, vairuotojai galėtų pasiskusti, kadangi vairuotojai jiems neretai daromas labai didelis spaudimas. Aš tokią informaciją sugavusi iš priežiūros institucijų Tirolyje, būtent vairuotojams neretai sunku atsispirti, kadangi jūs, pavyzdžiui, situacija labai sudėtinga. Na, jeigu mes bet kokią kaltę už manipuliavimą duomenimis uh, užkrausime ant vairuotojo pečių, tai nežinau, ar pagerinsime situaciją keliuose. Apie tai reiktų daugiau pagalvoti. Aš tikrai nenoriu išteisinti visų tolimo susiekimo vairuotojo. Be jokios abejonės yra ir tokių žmonių, kurie turi savų nelabai švarių interesų, tačiau didžioji dauguma siekių daryti pažeidimus kyla ne iš vairuotojų, bet iš jų viršininkų iniciatyvos. Tas paaiškėjo ir pas, per paskutinį laikotarpį. Susidurėme su problemomis e, dėl to, kad valstybių narių pateikiami duomenys šio klausimo yra labai nepilni buvo ketimas, ketinimas atlikti tyrimą, kaip atrodo vairavimo poilsio laikotarpiai, kaip yra priemonės įgyvendinamos, ką daro skirtingos valstybės narės, kokia jos yra situacija. Jeigu neklystų septintaisiais ar aštuntaisiais metais, mes turime patikimų duomenų apie 2001 metus. Reiškia, mes neturime solidžios duomenų bazės, kurią galime pasiremti savo darbę. Aš jau priminsiu, kad tuometinis komisaras mums pažadėjo, kad pasirūpins tinkamų priemonių gyvendinimų valstybėse narėse. Mes matome, kad yra sunkumų su skaitmeniniais duomenimis, su, užtikrins tinkamą priežiūrą. Jeigu mes negausime patikimų re, realią situaciją atspindžiančių duomenų iš valstybių narių bus nepaprastai sunku adekvačiai sureaguoti. Būtent šioje techninėje srityje, kadangi techninis išradingumas ir galimybė manipuliuoti duomenimis, kaip mes išgirdome per klausimą, yra beveik begalinis. Todėl, manyčiau, reiktų įpareigoti valstybės narės, kad jos pateiktų kaip įmanoma naujesnę informaciją. Tokiu būdu bus galima reaguoti į pažeidimus. Kitaip strategijoje tai bus milžiniška spraga. Mes identifikuojame problemą, priimame ambicingą teisės aktą, o kai kurios valstybės narės sako, nu ir kas, mūsų tai visiškai nedaumina. Kontrolės intensyvumas, priežiūros intensyvumas valstybėse narėse yra labai skirtingas, per nelik daug a, e, skirtingų faktorių. Mums reikia daugiau duomenų apie taip, kaip manipuliuojama duomenimis, kokiais atvejais, kur Reikia konkrečių faktų. Maničiau, kad e, komisija turėtų pagrumauti valstybėms narėms pirštų ir paraginti pateikti naujausius duomenis. Egzistuoja dar papildomų problemų. Apskritai e, visoje šioje temoje, na, pavyzdžiui, vairuotojas sustoja pasilsėtis, tačiau jo poilsio laikas yra neįskaitomas kaip darbo laikas. Vairuotojai taigi nukenčia, todėl mums reiktų čia pagalvoti, ką daryti. Galiausiai deleguotojų teisės aktų klausimas. Tai yra problema, tikra tiesa turėtumėme kaip įmanoma tiksliau viską apibrėžti, nustatyti bei pasakyti, ką komisija galėtų keisti trumpuoju laikotarpiu. Nepamirškime, kad turime užtikrinti spartų reagavimą. Tačiau aš tikrai ne, nenoriu išrašyti inguldencijos komisijai ir leisti jai daryti, kas šauna į galvą. Aš tikrai taip stipriai komisiją nepasitikiu, nes e, tai, kad komisija neprižiūri, kaip valstybės narės įgyvendina teisės aktą, atskleidžia, jog nėra viskas taip gražu ir gerai, kaip mes parlamente priimdami sprendimą norėtumėme. Aš pritarsiu deleguoti šiems teisės aktams, tačiau jie turi būti labai riboti ir konkretus. Toksai bendro pobūdžio įgaliojimas nepasiteisino. Ta atskleidė pastarojo meto pavyzdžiai. Manyčiau, kad reikia būti labai konkretiems. Galiausiai regiu būtinybę čia rasti ateitikimą e, su skaitmeniniais duomenimis. Tai padėtų užtikrinti geresnį darbuotojų teisių vykdymą, nes per nelik dažnai tuo yra manipuliuojama. Ypač daug problemų kyla e, nustatant e, darbo laiką, vairavimo laiką ir poilsio laiką vairuotojams. Sprendimas dar nerastas ir tai lieka atvirų klausimų. Pone Foster. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už labai išsamų, išsame pranešimo įžangą pristatymą. Na, akivaizdu ir kažin reikiam čia kartoti, kad tai, kaip technologija pažengė į priekį, reiškia, kad reikia ją pasinaudoti. Tas pasakyti nėra apie tachografų istoriją, aš manau, kad yra vienas, vien, manau, vienas geresnių išrastų dalykų, ne vien tik tai saugumo prasme, bet apskritai žengiant į priekį technologijai, dėl vietos nustatymo, GPS sistemos, tai iš tiesų tai užtikrina didesnį saugumą ir tuo geriau visiems. Dabar perėsime prie uh, pranešimo. Norėčiau sužinoti, na, aišku, pranešimas, reaguojant į komisijos pasiūlymą ponios tikau pranešime ir tikau pakeitimuose yra tam tikros priedų dalys perkeliamos į pagrindinę pranešimo dalį, nes man dėl to kyla klausimų, nes kai yra priedai prie techninio pranešimo, dažnai priedai keičiasi ir, kažina, reikia grįžti, par, kreiptis į parlamentą kas kart, kai yra koreguojami teisės aktai, nes panašu, kad taip atsitinka tuomet, kai viskas yra įtraukiama į reglamentą. Taigi man kyla problemų šiek tiek dėl tam tikrų, tam tikrų turinio dalių perkeltų iš priedų į straipsnius. Nelabai suprantu, kaip tai bus padaryta. Ir šalia to, manau, reiktų iškelti klausimą dėl sukčiavimų dėl nesažiningų žmonių, tačiau nemanau, kad visa kelių transporto pramonė turėtų, visi vairuotojai Europoje turėtų būti kaltinami sukčiavimu ir nesažiningumu. Taip tikrai nėra, bet yra dalis žmonių ir puikiai tai žinome ir tikrai jie nesilaikys reikalavimų ir standartų, nepaisant ar technologija bus sena, ar pati naujausia ir pažangiausia. Taigi, aišku, reikia spręsti tą problemą, tačiau reikia atsargiai bandyti dabar čia kaltinti visus, nes kalba eina tik tai apie nedidelę dalį tokių vežimo įmonių Na ir aišku, reikia atsižvelgti į tai, kad nauja technologija yra susijusi su, su atitinkamais kaštais. E, bet e, aišku, tai galiausiai jiems ir patiems bus naudinga įsigyti tą naują technologiją. Dabar dėl kitų dalykų. Jūsų pozicija dėl tvirtinamų dirbtuvių, kur instaliuojami tachografai. Aš visiškai nepritariu jums. Nežinau, kokia yra pozicija jūsų, kokia situacija yra jūsų valstybėje narėje ir kai kuriuose valstybės narėse gali problemų kilti, tačiau ponas Higinsas čia iškėlė klausimą. Mano šalyje tikrai yra labai tinkama gera sistema, kuri jau veikia dešimtmečius ir jokių, jokių klausimų nekyla dėl, dėl licencijuotų pareigūnų, jie tikrai jokių būdų niekada nesukčiauja instaliuodami tachografus. Taigi aš manau, kad tie, kurie turi teisėtą verslą, bent jau Junktinėje karalystėje, staiga jie neteks savo verslo, nes yra valstybių narių, kurios nesilaiko reikalavimų instaliuojant tachografus. Taigi mes tikrai nepritarsime e, sistem, šios sistemos pakeitimui. Šalia to, aišku, reikia įvertinti, kaip dažnai yra tikrinamos tos įmonės, įsitikinant, kad jos dirba tinkamai, dėl to man problemų nekyla, bet man kyla kitas, kitas klausimas. Dėl apjungimo tų dokumentų, aišku, tachografinės kortelės ir vairuotojo pažymėjimo sujungimas galbūt yra neblogai, tačiau šiuo metu kai kuriuose valstybės narėse tai nebus įmanoma padaryti, kai kurios jų net nenorės to daryti dėl to, kad joms tai neparanku ir, kažinai, mes galime primiktinai to reikalauti. Parlamentas tiesiog turi reikalauti, kad e, vairuotojai gautų tinkamus pažymėjimus, tachografų korteles ir panašiai. Bet mes tikrai negalime primesti, kokio tipo tachografas turi būti instaliuojamas. Tai čia jau ne mūsų darbas. Nežinau, reikia taip griežtai tokios griežtos pozicijos laikytis šiuo atveju. Ir dar viena pastaba kurią, kur, kurią nori išsakyti mano kolega, kurio nėra, dėl trečių šalių vairuotojų. Yra vairuotojų iš Ukrainos, iš Rusijos, kertančių mūsų teritorijas ir čia vėlgi mes bandome pasirūpinti, kad visi vairuotojai ES daro tą ir tą ir aną. Tai kaip ką mano pranešėja ar komisija apie tai, kaip, pavyzdžiui, ukrainiečiai, rusai, nesakau, kad jie visi blogi, bet kaip jie bando e, tvarkyti tuos reikalus. Ar tiems vairuotojams irgi e, turėtų būti taikoma skaitmeninių tichografų sistema ar ne. Taigi, kaip įgyvenimo agentūros dirbs valstybės narėse, aišku, jos puikiai žino, koks yra jų darbas. E, Jos turi pasirūpinti, kad sunkvežimiai atitiktų taisyklės ir standartus reikalavimus. Ir aišku, sudėtinga tą padaryti, nes teisinės e, taisyklės valstybės narėse šiek tiek skiriasi, tačiau teisinga žmonės turi būti tinkamai apmokomi visose valstybės narėse, kad galėtų tinkamai atlikti tą darbą. Tačiau vėlgi čia reikia daugiau apie tai pamastyti, nes klausimas sudėtingas ir galiausiai dar norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą šioje srityje. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Pone Rubiks, ar jūs goja frakcijos vardu norėjote pasisakyti? Nes jūs kaip ir nenurodėte, kad norite pasisakyti. Ne, paldies, es piekrītu tai diskusijai, kas notiek man sevi. Ačiū. Pritariu tiesiog viskam, kas buvo pasakyta, jokių pastabų neturiu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal möchte ich ausdrücklich nochmal der Kollegin ponas er, Ertuk. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti poniai Tikau, jie atliko puikų darbą, išskyrė tai, kad svarbiausia. Aš paliešiau tai, kas man svarbiausia ir turiu dar tokį prašymą. Pirmiausia, gerai, kad autorė e, siekia patikslinti techninius reikalavimus ir apibrieštis. Dar vienas dalykas, kas yra man svarbu ir ką norėčiau palaikyti – Būtent duomenų apsauga, perduodant duomenis, reikia bet kokiu atveju laikytis duomenų apsaugos reikalavimų. Dar vienas prašymas bei noriu kartu paprašyti jūsų palaikymo. Šiandien mes daugiausia kalbame apie vairavimą bei tuos kurie daugiausiai užsime krovinių gabenimu, būtent krovinių gabenimo įmonės. Na, čia tarsi viskas gerai ir aišku, dėl to nediskutuosiu, tačiau reiktų atkreipti dėmesį į vairias e, profesijas, kurios tarsi nereikalauja profesionalaus vairavimo, bet e, tų profesijos atstovams tenka dažnai vairuoti. Na, pavyzdžiui, E, įvairių paslaugų teikėjai, amatininkai, tarkime, kai reikia važiuoti pas klientą e, nuolat ir važinėti 50 km spinduliu. Buvo nustatyta e, tokia riba, o dabar siūloma tą spindulį pratesti iki 100 km. Intencija būtų gera, per nelik nesusilpnina e, darbuotojų teisę apsaugos, tačiau turėtume pagalvoti apie es kaimiškus regionus. Kaimo regionuose daugiausia veikia mažos didelės, mažos ir vidutinės, atsiprašau, įmonės, jos sukuria daugiausia darbo vietų Tačiau to, e, tai reiškia, kad šių įmonių e, darbuotojams tenka toliau važiuoti iki e, savo klientų, na pavyzdžiui, stokdengiai, dažytojai, kitos tradicinės profesijos, tarkime, Bavarijos, Bavarijoje, Bavarijos miške, apie Müncheną reikia, aplink Müncheną reikia toli važiuoti ir jiems dažnai reikia važiuoti toliau nei 50 ar 100 kilometrų. Todėl šitą spindulį prašau išplėsti tiek, kad nenukentėtų mažos įmonės. Aš manyčiau, kad 200 km būtų tinkama riba, tačiau jeigu nebus įmanoma dėl to pasiekti, tai sutikčiau ir su 150 spinduliu kadangi šios įmonės, kurių darbuotojų tikslas yra nevairuoti, pagrindinis užsieimas nevairuoti, bet nuvažiuoti pas klientą, turime e, tinkamai apginti bei kartu nesusilpinti šių įmonių darbuotojų teisių ir galimybių dirbti. Ponas Koch. Ačiū, ponė Tikau, už puikų pranešimą. Ponė Tikau, Jūs konstatavote, kad skaitmeninis tachografas buvo e, sukurtas socialinių reikalavimų laikymusi. Tai ir gerai, vairuotojus reikia ginti, teisės reikia ginti. Ir e, vis dėlto mes turime čia pirmiausia galvoti apie saugo keliuose. Tachografai neturi būti taikomi e, lengvuosios automobilėse. Mm, na, kartais kiekvienam iš mūsų reikia vairuoti ir aš pats grįžtu automobiliu po darbo namo vakare ir tai trunka netaip jau trumpai, tačiau reikia išimčių, kaip, sako, kaip sakė ponės Ertgard, reikia išimčių smulkiesiems verslininkams, kurių pagrindinė profesija yra ne vairavimas, o paslaugos suteikimas. Todėl mums reiktų bent jau 150 km spindulio, kad MVI turėtų realią galimybę veikti rinkoje. Ponas Perkar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu pranešėją su puikiu darbu. Keturius dalykus norėčiau, norėčiau paliesti. Uh, pasisakė kolegos, kalbėjo apie antrąjį pakeitimą, apie išimtį. Manau, kad viskas yra tinkamai pagrista ir aišku. Būtent, kad tam tikroms paslaugoms, e, kurios teikia konkrečių profesijų atstovai, turi būti taikoma išimtis. Būtent kalbame apie mm, tų profesijų atstovus, e, kuriems reikalingas automobilis iki kliento nuvykti. Na, panašiai situacija egzistuoja smulkiajame statybos sektorijoje, kai taip pat tas pats galioja ir smulkioms krominių gabenimo įmonėms, kurios dirba nedidelėme rajone, pavyzdžiui, gabena paštą, todėl reiktų padidinti siūlomo e, ribą iki 200 km. Antras aspektas - būtent duomenų įrašymas. Aš kalbu apie 44 pakeitimą. Mano nuomonė, komisijos pasiūlymas pakankamai paprastas, reikia uh, užfiksuoti duomenis, kurie rodytų, kada prasidėjo darbo diena, kada jį baigėsi. O papildomi e, reikalavimai, papildomos nuostatos, kurie nori ponė tikau, man atrodo keistos, nesuprantu, kam to reikia. Komisijos pasiūlymas yra pakankamai subalansuotas ir aiškus, Toliau 57 pakeitimas. Pritariu tam, kad nepakanka e, atlikti tik techninę kontrolę ir tuomet paskirti sankcijas. Tokiais atvejais reikia papildomų patikrinimų ir tik po to būtų galima skirti sankciją. Taigi reikia fizinio patikrinimo prieš skiriant baudą. Paskutinis dalykas 89 pakeitimas. Komisija pakankamai konkrečiai suformuluoja, jog kontrolės tikslai, e, tas laikas, kuomet yra nevairuojama, laikomas poilsio laiku ir vairuotojas neprivalo jų fiksuoti, o jūs kalbate apie tam tikrą būdėjimo laiką, būtent tas laikas, kai yra nevairuojama, jūsų nuomonė yra būdėjimo laikas. Aš manau, kad jūs kiek susiaurinate apibriežti, komisija kalba apie e, laisvą laiką, apie pertraukas, tai yra e, konkrečiau, aiškiau. Aš komisijos e, pakeitimo čia nekeiščiau ir norėčiau paprašyti paaiškinti, kodėlgi jūs susiaurinate apibriežti šiame pakeitime. Ačiū. Vandalen. Ponas Vandalen, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimo projektą dėl reglamento pakeitimo. Du dalykus norėčiau paliesti. Pirmiausia, komisija nori vairuotojo teisės ir vairuotojo kortelę apjungti. Aš tam nepritarčiau. Komisija sako, to reikia, kad būtų kovojama su sukčiavimu, kad būtų galima geriau kontroliuoti vairuotojo darbą ir polisio laiką, tačiau mano nuomonė tai yra neproporcinga priemonė, kadangi ši priemonė apima ne tik vairuotojo darbo laiką, bet ir jo priva, privatų darbą, kadangi vairuotojas e, po darbo važiu, e, taip pat gali vairuoti ir toks sujungimas apribotų jo laisvą judėjimą privačiu metu. Na, aš tikrai siūlyčiau čia pagalvoti, ar tai yra būtina. Antras dalykas susijęs su pačiu reglamentu. Tai reiškia, kad mes kaip parlamentas neturime pakankamai daug galimybių įsikišti, kalbame apie keičiamą teisės aktą, mes negalime įrašyti visko, ko norime ar ko norėtumėme politiškai, todėl pakeitimo sąrašas, kurį mes pateiksime, negalime būti, negali būti pernelyg ilgas. Čia pranešėja padaro svarbu aspektą e, ir pastabą tokį, būtent kontrolę ir įgyvendinimas. Komisija siekia e, labiau suderinto požiūrio. Aš čia pritarčiau komisijai, prisimenu vykusi klausimą komisijoje, o ir tuomet kom Komisijos aukštas pareigūnas pažadėjo, kad suderinimumo įgyvendinimas bus labai atidžiai stebimas. Na, aišku, komisija pažadėjo, tai gerai, reikia kartu galvoti apie tolesnius mokymus, bet jeigu kontroliuojantis pareigūnai sako, kad šios siūlomos taisyklės joms yra pernelyg sudėtingos, tai yra tikrai nelabai gerai. Ir dar kartą priminsiu, kad tai yra tekstas, kurį mes keičiame ir mes negalime daryti pernelyg didelių savo pakeitimų. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti tai, ką išgirdau dėl išlygų, išimčių. Aš manau, kad tos priemonės, kurie čia, čia yra siūlomos, nėra ekonominės priemonės ir taip pat tai nėra priemonės bandant įsikišti į asmenį gyvenimą. Tiesiog tikslas yra užtikrinti eismo saugumą, eismo saugumą visiems vartotojams ir taip pat vairuotojams ap, apsaugoti juos pačius nuo perdėm didelio nuovargio, kai yra prarandamas dėmesys ir galiausiai susiklosto situacija, kai padaromos avarijos ir jie patys pirmiausia nuke, nukenčia, praranda gyvybės. Taigi aš nemanau, kad išlygų numatyti negalima, tačiau numatant tokias išlygas reikia pirmiausia atsižvelgti į eismo saugumo kriterijus Dėl to yra, numaty, yra numatyta kelionės, nu, numatyti kelionės ir poliso laikai. Aišku, galbūt tų išimčių išlygų mums reikia, tačiau, pavyzdžiui, pradirbę visą dieną jie toliau sėda prie vairo. Aš manau, kad jie tikrai yra labiau pažydžiami nei kiti, kadangi jie, pavyzdžiui, vairuoja uh, sunkia svorį automobilį ir po to bando kažkokį kitą darbą atlikti. Taigi iš tiesų, jai pirmiausia yra užtikri, reikia užtikrinti eismo saugumą ir informuoti ir sąmoninti ne tik tokių įmonių savininkus, bet ir pačius vairuotojus. Kad, aišku, labai svarbu, kad tokios įmonės nedarytų spaudimo vairuotojams, kuriems, iš kurių reikalaujama, kuo galima greičiau nuvežti krovinį. Uh, yra daromas spaudimas vairuotojui, kad jis kuo galima greičiau nuvažiuotų numatytą atstumą. Tokių dalykų pasitaiko ir dabar. Aš aišku sakau, kad išlygų klausimas nėra tabu, bet tokias išlygas numatant reikia pirmiausia atsižvelgti eismo saugumo kriterijus, tokius kriterijus, kurie nėra vien tik tai susiję su nedėlių įmonių darbu, bet Kalba eina apie vairuotojus, kurie pervargia ir gali susidurti su rizika sukelti avarinę situaciją. Ir tada kyla pavojus ir jam pačiam, ir kitiems eismo dalyviams. Tai yra tik tai papildomi kriterijai, o pagrindinis kriterijus yra em, saugumas. Ačiū, panas Krausas. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau E, į posėdį. Aš vis dėlto susipažinęs su pranešimu, nors pranešėjos pristatymo negirdėjau. Keletą aspektų norėčiau paliesti. Priminsiu, kad mes buvome surengę nedidelį klausimą šio, e, šią temą, būtent vairuotojų teisių ir vairuotojų kortelių sujungimas mane domina, reiktų įvertinti administracinį poveikį. Na, pavyzdžiui, Belgijai tai kainuotų daugiau nei 8 milijonus eurų. O jeigu pas, paskaičiuotume, kiek tai kainuotų visoms valstybėms narėms, būtų dar didesnė suma. Komisijos pateikti skaičiai, e, man atrodo, pernelik neaiškus. Reikia žiūrėti, kaip viskas sėksis įgyvendinti. Na, jeigu mes pakeisime teisių iš, išdavimą e, pasikeičia ir vairuotojo situacija ir jisai nenukentės savo asmeninėme gyvenime, nebus jam kažkokių papildomų sankcijų netikėtai pritaikyta. Antra, reiktų komisijai pasakyti ir būtų galima aiškiau suformuluoti, jog interpretacijų galimybę reiktų sumažinti, kadangi interpretacija to, kas reiškia mažos paslaugų įmonės, labai skiriasi. Aš esu iš pasienio regiono. Na, pas mane, pavyzdžiui, sodininkas gali atvykti e, be jokių problemų, jeigu jis nuvažiuoja į Vokietiją, tai iš karto turi rodinėti, kur yra jo darbuotojo teisės, ką jis tai gali vairuoti ir turi vairuoti Niderlanduose e, situacija dar kitokia. Todėl, norint sukurti bendrą europinę erdvę, reikia apriboti valstybių narių interpretacijos laisvę. Na, aišku, ir ponios Masner ir tevinė Austrija turi savų taisyklių. Ir jeigu mes padarysime 100 km išimti, tai e, tu tikrai greitai išvažiuosi ne iš Austrijos, atsiprašau, bet iš Bavarijos ribų. Todėl noriu daugiau dėmesio atkreipti į tarpvalstybinį aspektą. Ir paskutinis dalykas – techniniai dalykai ir teisėkura. Šiandien mes Europoje kelius kontroliuojame trejopais, trejopais trejopomis priemonėmis, tačiau nežinome nei kaip kontrolė vyksta, nei kas jie daro, nei kaip jie daro. Kolegė surengė išvykai į savo regioną vien dėl to, kad parodytų, kaipgi skiriasi mm, kontrolė, ta kontrolės įranga ir priežiūros tarnybų interpretacija. Aš siūlau nesukurti situacijos, kuomet mes sukursime naują sistemą, ir išsaugosime tris lygi šiol buvusias. Reikia išsiaiškinti, ar neįmanoma suderinti egzistuojimų sistemų, kaip būtų galima jas patobulinti, atnaujinti ir galime nustatyti kažkokią datą, kad iki tam tikros ribos galima taikyti išimti atskirų atskiroms e, transporto priemonėms, bet nuo kažkurios datos turi daugumą automobilių, 90 procentų bent jau va, važinėti su vienodomis kontrolės priemonėmis. Tokie būtų trys, e, tokie būtų trys man labiausia rūpimi aspektai. Ačiū. La commission. Dabar išklausysime komisijos atstovą. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkuoju kolegoms, turėjusiems tiek daug išsakyti. Pirmiausia, dėkuoju pranešėjai už atvirumą, aptarinėjant ir bendradarbiaujant su komisija. yra įvairių klausimų, kuriuos svarbu toliau aptarinėti. Manau, kad tai darysime toliau su pranešėja. Na, pirmiausia, keletas dalykų. Kai kurie iš jūsų minėjo, tai kėlė klausimą, koks yra šios įrangos vaidmuo. Na, pagrindinis vaidmuo yra patikrinti ir laikomasi socialinių teisės aktų. Tačiau dabar gyvename kitais laikais negu 90-metis, kuomet buvo aptariama pirmą kartą e, e, šių prietaisų įvedimą. Nes karalystės e, kolegos abejojo jų naudingumu. Tuomet buvo kalbama, kad reikia į tuos prie, tie prietaisai naudingi apsaugoti darbuotojus. Na, daugelis jūsų minėjote, kad technologija vystosi ir neturėtume prarasti galimybės, kad įranga, kuri iš pradžių buvo skirta kontroliuoti darbo laiką, gali būti panaudota ir kitiems tikslams. Svarbiausia, kad ši įranga turi ir e, ryšių technologijos funkcijas ir e, pozicionavimo funkcijas ir jas galima panaudoti įvairioms įmonėms. Ir pranešėjos mintis, e, kaip tas funkcijas suderinti protingoms transporto sistemoms kurti, reiškia, kad neturėtume pamiršti tos įrangos ir mūsų siūlomiems tikslams. Mes taip pat e, sutinkame, kad 24 mėnesiai būtų geresnis laikotarpis negu 48 mėnesiai įvesti tuos tachografus. Mes sutinkame, kad deleguoti aktai yra tinkamas kelias eiti pirmin. Pritarėme, kad labiau suderintas e, kontroliuotojų apmokymas yra svarbus, nes yra tam tikrų problemų vykdant kontrolę. Kitas minėtas aspektas rimtų pažeidimų bendras apirvežimas, tačiau norėčiau perspėti, kad nebūtų einama per toli. Turime patirties vykdant e, taisyklės, turime nenantolti nuo to, kas iš tikrųjų yra tam tikras techninis apibrėžimas ir pereiti, neperėtume prie teisinių aspektų, kuomet kiltų teisinio pagrindo klausimas. Turime likti E, ties tuo, kas yra e, rimto pažinimo apibrieštis, o e, kokios nuobodos taiko valstybės narės, jau nėra šito dokumento taikymos rytis. Na, duomenų apdarojimas taip pat yra labai svarbus aspektas. Daugelis jūsų minėjote vairuotojo pažymėjimo ir, ir vairuotojo kortelės suderinimą. Labai svarbu nepainioti privačios veiklos su profesionalia veikta, veik, veikla. Neturi būti atsirasti tokia situacija, kai pameti e, dokumentą su, su lustu ir nebegali vairuoti automobilį, automobilio. Taigi, reikia užtikrinti, kad šios funkcijos nebūtų supainiotos ir reikia rasti tinkamą sprendimą nes svarbu ir tai, kad toks, toks susijimas nepakenktų kitų asmens funkcijų vykdymui. Išimtis. Asmeniškai ir teikdami šį pasiūlymą turėjome galvoje idėjas, kaip, kurias išdėstė ponia Duran. Mūsų mintis nėra tokia, kad žmonės vairuos netgi gyvendami mište, miške, keturias valandas į darbą ir po to važiuos keturias valandas namo. E, tuomet grįždami atgal jie turi e, šansą padaryti avariją 340 procentų didesnę. Mes teikdami pasiūlymą atlikome tam tikrą analizę. važiuoti ir daugiau negu 100 km. Na, nors galbūt tokiu atveju ir būtų, kad žmogus gali e, visai saugiai tai padaryti, e, tačiau turime būti realistai. Nenorime kurti problemą žmonėms užsiimantiems tokią veiklą. Na, kartais amatininkai, pavyzdžiui, turi važiuoti ilgą atstumą, kažką padaryti ir grįžti atgal. Todėl iš poveikio vertinimo 100 km yra maždaug ta riba, kuomet galima laikytis 8 valandų darbo trukmės e, apribojimų ir po to grįžti dar namo saugiai. Kiti dalykai, kuriuos norėčiau paminėti tai, kad yra komunikatas dėl tachografų, kad, kad yra komunikacija apie vairavimo laiką perdodama tachografu, yra tam tikras palengvinimas. Nes yra daug geriau nestabdyti sunkvežimio ir e, jį tikrinti, o perduoti duomenis e, nuotoliniu būdu. Tai yra, aišku, naudinga, ką siūlo ponia Tikavo. Na ir pagaliau manau, kad yra kitų organizacijų, kaip Europos standartų organizacija, kurios, kuri mato galimybę, kaip ne viską reikėtų įtraukti į reglamentą. Man atrodo, ponia Foster minėjo, kad galima iš priedų tam tikrus elementus įtraukti į reglamento tekstą. Tai yra, taip gali atektyje apsunkinti mūsų pristaikydama prie technikos progreso. Taigi nereikėtų perdėti galimybės pa, pa, parengti visiškai išsamų e, reglamentą, bet tai gali trukdyti vėliau siekiant techninės pažangos ir ją pasivyti. Taigi reikėtų galvoti, kai perkeliame tam tikrus dalykus iš priedų į reglamentą. Na, tai aptarsime su pranešėja, bet ir pabandysime parengti gerą reglamentą, tačiau per techninį reglamentą negalime išspręsti visų socialinių problemų, turėtume to vengti. Labai ačiū. Na ir pabaigai žodis pranešėjai, poniai Tikau. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už išsakytas mintis, taip pat komisijai. Mes norime pagerinti skaitmeninį tachografą, kad jis tapo draugišku vartotoju ir naudingu prietaisų vairuotojui. Deja, šiandien tachografas nepateikė per daug informacijos vairuotojai, todėl mes norėtume, kad jis būtų draugiškesnis ir naudingesnis vairuotojai, siekiant laikyti socialinių teisės aktų. Taip pat noriu pasakyti, kad pilnai pritariu poniai Duran, būtent, kad pagrindinis tikslas yra dinti eismo saugumą Aš asmeniškai būčiau už tai, kad būtų panaikintos išimtis. Man atrodo, kad 50 perimetrų, 50 km perimetras e, buvo tinkamas. Na ir komisijos tyrimai rodo, kad 100 km perimetras yra maksimumas. Na, aš esu įsitikinusi, kad bus pateikta įvairių pakeitimų siekiant sumažinti atstumą iki 50 km ar panaikinti išimtis ar padidinti e, atstumą iki 150 km. Žinau, kad kolegos pateiks įvairių pasiūlymų. E, kai dėl dirbtuvių ir transporto įmonių, tai iš tikrųjų situacija įvairiose valstybėse skiriasi. Junktinėje karalystėje yra įmonių didelių transporto įmonių, kurios turi savo dirbtuvės, aišku. Ir man buvo įdomu girdėti apie kolegų patirtį šią prasme. Yra šalių, kurios, kurios yra nusprendusios atskirti transporto įmonės ir dirbtuvės ar techninio aptarnavimo įmonės. Komisijos pasiūlyme teikiamas metodas atskirti e, šias įmonės. Aš būčiau už tai taip pat, bet esu įstikinusi, jog ragausime daug pakeitimų ir sieksime rasti geriausią sprendimą. Manau, kad reikės sustiprinti e, nuostatas dėl asmeninių duomenų apsaugos. Ne, taip pat neturėtų būti taikomos automatinės sankcijos. Kai dėl integracijos, kaip sakė komisija, kuomet vairuotojo kortelė ir vairuotojo pažymėjimas yra integruojami, tai neturėtų turėti įtakos vairuotojo asmeniniam gyvenimui, jeigu jis įvykdo profesinį pažeidimą. nes integruotoje informacijos sistemoje, prie kurios prieiga turėtų dvi ministerijos - vidaus reikalų ir transporto, tai kiekviena institucija įvestų savo duomenis. Pavyzdžiui, būtų įvedama informacija, kad vairuoto kortelė, kortelės galiojimas sustabdytas tam tikram laikui ar kad profesinis sertifikatas išduotas tam tikram laikui ir galioja iki tada ir tada. Šios elementus lengvai galima būtų patikrinti. Taigi aš nemanau, kad turėtų būti techninė integravimo problema. Tačiau, kaip sakė komisijos atstovas, šiam žingsniui mes nesame pakankamai pasirengę šiuo metu ir reikia atlikti detalesnį poveikio vertinimą kad įvykus tą tai integraciją ji būtų įgyvendinama laipsniškai ir kad valstybės narės būtų pasirengusios atlikti e, reikiamas investicijas. Kai dėl kurių kolegų klausimų. Tai e, reikia prisiminti prieinamumo savoką. Kai vairuotojas atvyksta į įmonės būstinę ir ten kažką daro, tai nėra poilsis, taigi tokią jo veiklą taip pat reikia atitinkamai traktuoti, kad tai neturėtų, neturėtų poveikio jo darbo laiko trukmei, poilsio laiko ir panašiai. Na, o dėl priedų aš perėmiau tik tai kai kuriuos elementus iš priedų. Paprastai komisija keičia priedus panaudodama deleguotusius aktus. Deja, prieduose e, išdėstamos labai detalios techninės sąlygos ir labai dažnai keičiamos. Paskutinį kartą jos buvo pakeistos 2009 metais. Komisija kai kuriuose diskusijose yra pripažinusi, kad kai kurie priedai nėra pakankamai atnaujinti ir, ir netitinka tikrovės. Taryba norėtų panaikinti priedus ir numatyti perinamai laikotarpį. <clears throat> Todėl mes manome, kad kai kuriuos svarbius elementus reikėtų įtraukti į reglamentą tam, kad būtų galima priboti komisijos įgaliojimus dėl deleguotųjų aktų. Tuo norėčiau baigti kol kas ir e, lauksiu kolegų pastabų ir pakeitimų ir esu pasirengusi toliau diskutuoti. Buvo surinktas klausimas, e, aš surengiau susitikimus su profesinėmis sąjungomis, su vairuotojų profesionalų sąjunga. ir bandžiau išklausyti visų, kam šis reglamentas yra svarbus. Pirmiausia, stengiamės surinkti informaciją, kad galėtume pagrysti teisėkuros procesą. Na, esu pasirengusi su jumis bendradauti ir laukiu pakeitimų. Dėkoju, ponė Tikau. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki kovo 15 dienos. Pone Foster. Atsiprašau, kad pertraukiau jūs, ponė Tikau, tik, tik pasisakė, bet aš uždaviau klausimą, iškėliau problemą, kad daugelį valstybių narių matome vis daugiau sunkvežimių iš Ukrainos Rusijos kertančių Europos teritoriją ir kaip tvarkysite su jais. Viską darom Europos vežėjams, o kaip elgsimės dabar su tokiomis situacijomis. Tačiau nei ponė Tikau, nei komisija visiškai to nepakomentavo. Gal kažkas galėtų trumpai e, pasakyti, apie ką eina kalba ir kokia yra čia bendrai situacija su trečių šalių vairuotojais. Gal komisija norėtų pakomentuoti? Jie turi laikytis ES teisės aktų. Šį penktadienį Ženevoje, jungtinėse tautose buvo apie tai kalbamasi pagal EADR pagrindą. Aišku, negalime tiesiog primesti tų tachografų, nes tai yra papildomi kaštai, tai turime juos įtikinti, kad naudinga ir jiems turėti tuos tachografus. Taigi jungtinėse tautose jau apie tai yra kalbama ir mes rūpinamės, kad jie naudotų tą pačią įrangą kaip ir mes ES. Ačiū. Pone Tikau. Konstatuojamoje dalyje numeris 17 konstatuojamoje dalyje numeris 17 yra padaryta nuoroda į ERTR susitarimus. Vairuotojai iš kaiminių šalių turi naudotis tą pačią įrangą, taip nurodyta 1B priedė. Puiku. Dėkoju už papildomus paaiškinimus. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki kovo 15 dienos. Darbo tvarkė daugiau klausimų nėra. Taigi norėčiau padėkoti uždėmesį ir priminti, kad kitas mūsų posėdis įvyks kovo 26.